Ačiū, kad patvirtintumėm darbo tvarkę, jeigu niekas neprieštarauja. Ja ir patvirtinsime. Taip pat noriu Jūs informuoti dėl štai ko, dėl vykstančio trišalio dialogo dėrybų. Kaip žinote, aktyviai dirbame e, dėl bankininkystės priemonių rinkinio, kad svarstymas šio rinkinio būtų baigtas ne tik iki metų pabaigos, bet bandome numatyti mūsų išvadas, kad suteiktume, e, kad įneštume svarbu indėlį į diskusijas, kurios vyks Europos vadovų taryboje, taip pat ECOFIN ministrų susitikimuose dėl e, ekonomikos ir pinigų sąjungos reformos. E, Taip pat noriu padėkoti pranešėjams ir šešėlinės pranešėjams už visas jų milžiniškas pastangas, kad būtų e, apsvarstytas politinis šių diskusijų elementas. Lakučio 22 įvyko kapitalo reikalavimų direktyvos 2 ir 3 e, trišalio dialogo susitikimas. Susitarėme dėl daugybės klausimų, proporcingumo rizikos vertinimo sverto santykio ESG. Taip pat turėsime baigti teiksę, e, svarstyti tekstą e, ir įvairiausiais kitais aspektais ir bandysime tai užbaigti kiek įmanoma greičiau. E, Taip pat lapkričio 21 naktį įvyko šeštasis višalio dialogo susitikimas dėl, dėl BRRD direktyvos. Mes, mums pavyko pasiekti iš ankstinio susitarimo ypač jeigu uh, bus išsusvėta dėl subordinuotosios paskolos reikalavimų, pasiekta pažangos ir svarstant kitus sudėtingus klausimus. E, išperkamų e, įsipareigojimo vekselių bei taip pat kitų susijusių klausimų nagrinėjame valstybių, laukime valstybių narių pozicijų, taip pat nagrinėjame kitus aspektus, kad priemonių rinkinys būtų, jos vartimas būtų užbaigtas, tai yra svarbu. Taip pat e, e pirmasis susitikimas dėl travalstybinių mokėjimų SEPAS erdvės įvyko lapkričio 19, kaip žinote, e, nuomonės išsiskiria. Ko, parlamentas nori, kad būtų taikomas vien, vienodas mokestis, vienoda sistema visoje ES, kito tarpo komisija siūlo tokį sistemą taikyti tik eurozonai. E, bandome ieškoti sutarimo dėl skaidrumo e, aspekto. Parlame... Mm, komisija pritarė parlamento pozicijai tai ypač aktualu paslaugų, paslaugų teikėjams ir tai, suteikėme techninius įgaliojimus dėl daugybės nepolitinių aspektų, o dėrybos toliau tęsis. Ir kitas susitikimas šiuo klausimu numatytas gruodžio trečiąją. Taigi, atžvelgiant į visą tai, pasakęs visą tai, dabar norėčiau pereiti prie mūsų dialogo pinigų klausimai su ponu Dragė, ACB vadovu. Po to įvyks diskusija dalyvaujant pirmininkui Dragį ir kaip e SRB vadovui Bet visų pirma, noriu padėkoti Jums už tai, kad atėjote į mūsų posėdį. Tikrai džiugu matyti Jūs čia tokiu svarbiu momentu prieš vyksianti esminės svarbos susitikimą, kuomet gruodžio mėnesį posėdžiaus ACB taryba, valdomoji taryba. Mes sveikiname neseniai paskalbtą sprendimą ECB priimtą sprendimą. Kaip žiūrėjau, suprantame, gruodžio mėnesį bus priimti kiti svarbus sprendimai. Taip pat peržiūrės jūsų pareiškimus. Darau prielaidą, kad yra įsipareigojimas toliau laikytis e, skatinančios pozicijos pinigų politikoje. Tai labai svarbu atsižvelgiant ypač į makroekonominę situaciją, taip pat į kai kuriuos iššūkius, kurie bus aptarti per šį klausimą. Ir e, mes daugelį parengtų dokumentų kalbame apie tai, kad yra įsitikinimas įsitvirtinusi stagnacija, kad augimas yra mažas, kad nominali ir tikroji palūkanų vertė yra žemos. Ir parlamento, mūsų komiteto pozicija e, buvo visada tokia, kad mes labai palaikome ECB politiką ir atsaba indėlį į likvidumo klausimo sprendimą, taip pat siekia užtikrinti kainus, kainų stabilumą ir netiesiogiai taip pat tokiu būdu skatinti augimą Europoje. Ačiū dar kartą už tai, kad atėjote pas mus ir pirmininkė Dragi žodis jums. Pone pirmininkė. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, man džiugu vėl būti Europos parlamente ir e, būti šiame komitete, e, vykstant paskutinę mūsų keitimus nuomonėmis šiais metais. Jūs pasirinkote labai aktualią temą mūsų diskusijoms šiandien ir aš iš karto pereisiu prie esmės. Visų pirma, pateiksiu mūsų vertinimą ekonominių perspektyvų eurozonoje, Taip pat, ką tai, taip pat pakalbėsiu apie tai, ką tai reiškia ECB pinigų politikai. Toliau kalbėsiu apie tai, kodėl būtinų ekonomikos ir pinigų sąjungos reformų rengimas ir įgyvendinimas e, parems ECB pinigų politiką ir taip pat tai bus ramstis e, bendrai eurozonos ekonomikai. Nuo mano paskutinio apsilankimo rugsėjo mėnesį paskelbti duomenys atskleidžia, kad e, Padėtis yra silpnesnė, neįtikėtasi. E, BVP eurozonoje augo 0,2 procentais trečiajame ketvirtyje. E, augimas pirmajame ir antrajame 18 metų ketvirtyje sudarė 0,4 procento. E, augimo pagreičio sumažėjimas iš esmės atspindi silpnesnį prekybos augimą bei tai taip pat apspręsta kai kurių šalims ir atskiriems sektoriams būdingų veiksnių. Ar mes manome, kad šis sulėtėjimas yra laikinas ar ilgalaikis? Laipsniškas sulėtėjimas yra normalus, nes augimas pasiekė savo E, vidurkį ir augimas e, remiasi ilgalaikiu potencialu. Žvelgiant į ateitį, e, užimtumo augimas veikiausiai sulėtės dėl to, kad darbo jėgos pasiūla bus mažesnė. Taip pat pajamų santaupų santykis normalizuosis ir tai apspręs e, vartojimo dinamikos kitimą. Taip pat e, tai atsispindi mūsų planuose, e, mūsų parengtose E, planuose nuo rugsėjo mėnesio. Manome, kad e, numatytas metinis augimas 2,0 procentų peržiūrėtas ir sudarys 1,819 ir 1,7 procentus 2020. E, sulėtėjimas gali būti laikinas. Tai gali, galima paaiškinti automobilių pramonės situaciją. Bet to E, kai pasaulio prekybai stabilizuojantis e, ir, ir jai sumažėjus e, augimo, susteb, augimo steptelėjimas gali būti laikimas. Tačiau rizika susijusi su tų protekcionizmu ir kylančių ekonomikos rinkų nestabilumas ir finansinių rinkų nestabilumas išlieka svarbus veiksniai. Viskas susijęs su E, vietos paklausa, e, namų ūkių įplaukos, e, kurios ir apsprendžia pa, paklausą vietoje, susijęs su būtinybė toliau tobulinti padėti darbo rinkose. Nedarbas nukrito iki 8,1 procento rugsėjo 2018, tai žemiausias lygis nuo 2008 pabaigos. Be to, investicijos į verslą e, yra apspręstos labai palankių finansinių sąlygų eurozonoje, draugės, draugės su e, rimta paklausa ir augančių pelningumu. Kalbant apie kainų kitimą, suderinto vartotojų kainų indekso infliacija išaugo iki 2,2 procentų 2018 spalį, o rugsėjo mėnesį sudarė 2,1 procentos. E, infliacijos, infliacija apsprendžiantys veiksniai nėra aktyvus, bet tai, apspre, bet tai susijęs su ankstesniu, e, lėtesniu augimu. Atlyginimai auga, nes darbo, situacija darbo rinkoje ir toliau gerėja, o darbo jėgos e, stygius tampa svarbių veiksnių kai kuriuose šalise. Aukštesnis atlyginimų augimas, taip pat e, gamin, gamybos ir importo kainų atsigavimas ir toliau skatins e, infliacijos e, didėjimą. Be to, kalbant apie infliacijos prognozes e, rinkose, visa tai yra E, atspindėta šiose prognozėse. Be to, Pastarėjai įvykiai patvirtina valdančiosios tarybos anksčiau paskelbtus vertinimus dėl vidutinės trukmės infliacijos prognozių. Mes manome, kad e, vietos paklausos e, ir atlyginimų augimo apspręstas pasitikėjimas rinkose užtikrins konvergenciją ir galiausiai tai leis mums užbaigti e, plataus masto supirkimų programą. Valdančioji taryba mano, kad Remiantis duomenimis apie vidutinės trukmės infliacijos perspektyvas, e, supirkimo programa bus e, užbaigta 2018 gruodį. Tuo pat metu išliekantis nežinios veiksniai reikalauja kantrybės, protingo rizikos ribojimo ir nuoseklių pastangų atitinkamai koreguojant piniginės politikos poziciją. Svarbus piniginės politikos e, stimuliavimas vis dar yra būtinas, kad e, užtikrintume infle, reikalingą infliacijos plėtotę vidutinės trukmės laikotarp, laikotarpiu. Siekiant, kad infliacija E, infliacijos lygis pasiektų mūsų išsikeltą tikslą nuosekliai, e, reikės išlaikyti piniginės politikos stimulus netgi po to, kai bus baigta plataus masto turto supirkimo programa. Tai bus susiję su gairėmis dėl palūkanų normų. Taip pat norėčiau pakalbėti apie ekonomikos ir pinigų reformą bei mūsų pinigų politiką. Uh, Atsižvelgiant į šiandien, šiandienos diskusijoms pasirinktas temas, norėčiau pakalbėti apie tai, kodėl visapusiškesnė ekonomikos ir pinigų sąjunga būtų naudinga e, Europos centrinio banko pinigų politikai. Konkrečiai pakalbėsiu apie dvi iššūkių grupės, kurie susiję su neužbaigtų pin, e, ekonomikos pinigų sąjungos kūrimu. E, ir mums reikia E, visapusiškai europietiškos pinigų politikos, kai tuo tarpu kitos ekonominės politikos sritis yra e, valdomas nacionaliniu lygmeniu. Visų pirma, eurozona e, yra pažeidžiama pasaulinių sukretimų. 2007-2008 metų finansinė krizė ir jos pasiekmes ir yra būtent toks atvejs, nes dėl to augimas pasidarė neigiamas visoje, visose eurozonos šalise, šalise 2009-aisiais. Kodėl eurozonos, e, eurozonos e, eko, š, šalių ekonomika negalėjo E, atremti plataus masto, negalėjo pasinaudoti plataus masto fiskaliniais gebėjimais, kad e, pakoreguotų savo piniginę politiką. Be to trūko gyvybingos reglamentavimo, priežiūros ir krizių valdymo sistemos. Tai paveikė realiosios ekonomikos finansavimą ir pinigų politikos perdavimą. Be to, kaip matėme ankstesnėse krizėse, eurozona yra pažeidžiama rizikos, kurią sukelia netvari e, vietos valstybių politika dėl e, valstybių narių e, įsiskolinimo, finansinio sektoriaus pažeidžiamumo ir konkurencingumo stygiaus. Per finansinius pasitikėjimo ir prekybos kanalus. Šie rizikos veiksniai persiduoda į kitas šalis, kurios yra susiję su šalimis, kurios tapo rizikos šaltiniu. Tokia politika gali suskaldyti su ekonominės ir finansinės sąlygas. Tuo pat tokiu būdu E, ir tokiu būdu e, tapti kliūtimi sklandžiam pinigų politikos perdavimui eurozonos erdvėje. Netvari, netvari politika apsprendžia socialiai e, skausmingus ir finansiškai brangius ekonominio pertvarkymų sprendimus, kurie kenkia e, ekonomikos ir pinigų sąjungos sanglaudai. Kitaip sakant, e, Neužbaigta pinig, e, ekonomikos ir pinigų sąjunga atsiliepia ekonominį ir finansinį aplinkai, kurioje mes vykdome pinigų politiką. Europa šias pamokas išmoko viską patirdama e, pati. Ir mes jau ėmėmės, e, padarėme svarbę pažangą e, užpildydami spragas ekonomikos ir pinigų sąjungos architektūroje. Pavyzdžiui, turime daug stipresnį, labiau integruotą pagrindą finansiniam reglamentavimui, priežiūrai ir krizių sprendimui. Jūs suvaidinote svarbiausią vaidmenį, užtikrinant, kad e, jis būtų sukurtas. Ši sistema padėjo e, atsis, ap, suvaldyti finansinio stabilumo riziką, kuri gali, gali iškilti per ir žemų palūkanų laikotarpį. Tačiau e, pažangos dar reikia siekti ir norėčiau paminėti keletą sričių kuriuose to reikia. Visų pirma, veiksmingas, veiksminga politikos koordinavimo sistema yra labai svarbi nacionaliniai politikai, nes taip galime sumažinti galimų sukretimų e, nacionalinius šaltinius ir užtikrinti geresnį valstybių narių gebėjimą tuos sukretimus priimti tai susiję su tinkamos ekonominės ir fiskalinės politikos skatinimu. Kad tokia politika atsirastų, turime atgaivinti pasitikėjimą bendromis taisyklėmis ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi. Papildoma parama ES mastu, kaip neseniai pasiūlė Europos komisija, galėtų būti naudinga įgyvendinant reformų prioritetus išvardintus Europos semestre. Jei eurozonos ekonomika būtų atsparesnė, e, tos zonos šalis galėtų kitaip vienodai reaguoti į bendrus sukretimus ir taip sumažėtų makroekonominiai skirtumai, kurių negalime išspręsti bendra pinigų politika. E, tinkamų tvirtų ekonominių struktūrų ir institucijų kūrimas taip pat e, būtų užtikrintų didesnį potencialą. Antra, kaip neseniai ECB rekomendavo savo nuomonėje dėl Europos investicijų stabilizavimo priemonės įkūrimo, eurozonai reikia fiskalinių priemonių, kad būtų išlaikyta konvergencija e, iškilus stambiems išorės sukrėtimams. Ir tokiu būdu būtų, galima, būtų paremta bendra pinigų politika. E, fiskalinio stabilizavimo priemonė turėtų sutelkti dėmesį į ciklinės tendencijas ir tai ji turėtų būti apspręsta ekonominės ir fiskalinės politikos, kuri turi būti e, solidi, rimta ir visapusiškai atsižvelgti į es valdysenos sistemą. Tai užtikrintų didesnį makroekonominį stabilumą eurozonos lygmenių bei taip pat e, kiekvienoje atskiroje šalyje narėje. Taip pat tai leistų imtis reikalingų veiksmų prieš e, pasitelkiant e, stabilumo mechanizmą kuomet e, atsiranda nestabilumas rinkoje, e, stabilumo mechanizmas išlieka svarbiausia priemonė spręsti finansinio nestabilumo ir galimo užkrato situaciją. Svarbu, kad šis mechanizmas e, būtų aprūpintas reikalingomis finansinėmis priemonėmis ir padėtų siekti bankininkystės sąjungos tikslų. Aš džiaugiuosi vykstančiomis diskusijomis dėl to, kaip padaryti šį stabilumo mechanizmą našesniu Ir apie tai taip pat kalbama ACB nuomonėje šiuo klausimu. Galiausiai, bankininkistės sąjungos kūrimo užbaigis, užbaigimas ir kapitalų rinkos sąjungos sukūrimas yra labai svarbus tikslai. Jeigu norime nekartoti praeities klaidų, būtina sustiprinti finansinio sektoriaus atsparumą ir integraciją, Tokiu būdu taip pat e, užtikrinant geresnį pinigų politikos perdavimą. Žinoma, e, mano pristatyta politinė darbotvarkė atitinka ECB pinigų politiką, tačiau jos nauda neapsiriboja vien tuo. Svarbiausias šių politi politikos iniciatyvų motyvas būtų siekti kad visi europiečiai galėtų naudotis bendros valiutos nauda. Todėl parama eurui išaugo e, po to, kai ekonomikos ir pinigų sąjunga atsigavo po krizės ir dabar šis pasitikėjimas yra rekordiškai aukštas. Turime e, užtikrinti, kad e, žmonės nenusiviltų. Pasisakymą norėčiau užbaigti pasakydamas, kad artimiausiamis dienomis, savaitėmis ir mėnesiais iki šios kadencijos darbo pabaigos reikės priimti esminius sprendimus, žingsnius e, E, ekonomikos ir pinigų sąjungos reformoje. Ši institucija suvaidino labai svarbu ir konstruktyvų vaidmenį, e, suteldama tokias diskusijas kaip šiandienos e, į europinį matmenį ir veiksmingų institucijų, bendrų institucijų kūrimą. Žinoma, kad pereimas nuo koordinavimo prie bendro sprendimų prieimimo, nuo bendrų taisyklių prie institucijų yra būtinas. Tačiau visa tai reikalauja laiko. Tačiau tai negali būti priežastimi nesimti veiksmų. Daugybę esminių žingsnių reikia žengti dabar. Tai yra sukurti ambicingą reformų planą ir e, stiprinti visų susijusių šalių pasitikėjimą. Esu tikras, kad jūs ir ES šalių lyderiai dar kartą subaidinsite esminį vaidmenį, užtikrinant, kad e, ekonomikos ir pinigų sąjungos darbo atvarkė e, žengtų priekin, tam, kad pasiektume apčiuopiamų rezultatų prieš paminėdami euro e, egzistavimo 20-metį. Ačiū uždėmesi, esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Ačiū. Ačiū pirmininkė Dragi. Manau, kad visiškai pritarėme tam, ką jūs sakėte. Daugelį dalykų, ką jūs paminėjote, būtent, kad atkurti pasitikėjimą, siekti ambicingų reformų plano yra dabar labai svarbu. Ir neseniai Eurobarometras įvertino, kad 74 procentai žmonių eurozonos šalyse remia eurą kaip valiutą ir kad tai yra didžiausias pasitikėjimas nuo euro įvedimo 2002 metais ir manau, kad taip atsitiko būtent ir dėl Europos centrinio banko pastangų tą tai, ką bankas darė, kad eurozona išliktų vientisa ir viską darė, kad būtų paskatintas augimas. Bet jeigu norime, kad taip būtų ir ateityje ir reikia nepamiršti ir potencialių krizių. Ir čia reikia, aišku, padaryti pažangos, ypač įgyvendinant reformas. Dėl to labai svarbus e, ir mūsų ryštas siekiant įgyvendinti įvairius, užbaigti įvairius darbus dėl fiskalinio stabilizavimo funkcijos. Mano manimu, tai yra vienas svarbiausių dabar svarstamų klausimų. Dėkoju ir dabar pereisime prie pasisakymų iš kolegų pusės. Pirmiausia, Georgija Kirtsos, prašau. Ačiū pirmininkė. Pirmininkė Dragi, sutinku su jūsų pateikta analizė, tačiau man atrodo, kad susidurėme su iššūkiais tokiais kaip nuovargis reformomis tai tam tikrose eurozono šalyse. Ir susidurėme su gan sudėtingais Europos parlamento rinkimais. Ar jūs manote, kad galime judėti tą linkmę, kurią jūs pristatėte, nepaisant to, kad politikai privalo politiškai viską apskaičiuoti ruoždamėsi Europos parlamento rinkimams. Ar jūs manote, kad galima judėti tą kryptimį, kurią jūs pristatėte, nepaisant to, kad mes, politikai, privalome rinktis ir atlikti politinius paskaičiavimus ruoždamės Europos parlamento rinkimams. Pavyzdžiui, pažvelkime į situaciją Italijoje ir tą kritiką, kurią išsakė Italijos centrinis bankas Italijos vyriausybės atžvilgių, bet kas galiausiai sprendimą priims dėl to, ką reikia daryti. Ir kitas klausimas, kuris yra susijęs su breksitu, mes žinome, yra susita, kokios yra sutarimo sąlygos. Ar jūs manote, kad yra su tuo susijusios sąnaudos, kalbant apie eurozonos finansinę struktūrą. Ir jeigu Britanijos vyriausybė atmes sutartį. Visi teigia, kad plano B nėra. Tai kas atsitiks finansinėme sektoriuje, tuomet dėkoju. Ačiū. Abu klausimai yra gan sudėtingi. Pirmiausia, jūs manęs klausėte, ar ta darbo tvarkė, apie kurią aš kalbėjau, yra realistiška. Turint omenyje, koks dabar yra laikotarpis. Ir mano atsakymas yra taip. Ji yra realistiška. Aišku, tam reikia tokios e, tikros vizijos, aiškios vizijos apie mūsų ateitį, kurie yra bendra ateitis ir tai, kad ji yra bendra gerai mums visiems. Tokios vizijos mums reikia ir aš manau, kad bendrai paėmus tokia vizija ES egzistuoja ir daugelis jai pritarė. Yra šalių ir specifinių šalių aplinkybių, kur galbūt tą padaryti yra sudėtingiau ar atrodytų, kad sudėtingesnė yra ta vizija. Yra šalių, kur viskas yra paprasčiau. Na, bet galiausiai pažiūrėsime, kaip viskas bus. Bet aš manau, kad ši darbos perkė yra realistiška. Antrasis klausimas vėlgi labai sudėtingas. Kas atsitiks jeigu? Tai aš tik tai galiu pasakyti, kad Europos centrinis bankas, komisija pirmiausia, ir Anglijos centrinis bankas, Junktinės karalystės vyriausybė kalbėjosi ir ypač Anglijos centrinis bankas ir Europos centrinis bankas dirba iš vien, kad nustatytų tas sudėtingiausias rytis ir pažeidžiamiausius aspektus, kurie gali iškilti, jeigu staiga labai pablogės bendra atmosfera. Ir aš tik tai galėčiau pasakyti, kad bendrai ypač po komisijos paskelbto komunikato dėl salginio ir ekvivalento. Daug neiškumų, su daugeliu neiškumų galime susitvarkyti taip, kad išvengtumėme finansinio nestabilumo. Dėkoju. Pirmanš Peris. Ačiū. Pirmininkė, jūs užsiminėte, kalbėdamas apie komisijos pasiūlymą, kur siūloma sukurti tam tikrą vis eurozonos stabilizavimo sistemos embrioną. Ir jūsų institucija yra mūsų partneris, partneris, kurį mes vertiname labai pozityviai, nors, aišku, yra tam tikrų komisijos pasiūlymo aspektų, kuriuos jūs vertinate šiek tiek rezervuotai, ypač kai kalbame apie tam tikrą rezervo panaudojimą, bet čia jūs nieko nepasakėte apie tą santyki ryšį tarp stabilizavimo funkcijos ir to, kad reikalinga laikytis biudžeto taisyklių ir stabilumo augimo pakto taisyklių. Ar jūs nemanote, kad čia yra šioks toks prieštaravimas tarp to, kad mes bandome užtikrinti stabilizavimo funkciją ir bandome taip pat laikytis biudžeto taisyklių? Aš suprantu, kodėl vyksta tos diskusijos, bet jeigu norime padėti šaliai, kuri susiduria su asimetriniu šoku, stabilumo augimo pakte turi būti numatytas numatyta aiški nuostata. Ir, pavyzdžiui, tie, kurie nukenčia nuo asimetrinių šokų ar to, kad nėra konvergencijos, yra akivaizdu. Ir aš suprantu, kad tokia logika egzistuoja, bet man atrodo, kad to, laikantis tokios logikos mes negalime stabilizavimo funkcijos įdėkti. Taigi, kokia, kaip Jūs vertinate komisijos pasiūlymą dėl to, kai, kokia turėtų būti šios funkcijos bazė ir mes Europos parlamente su bendra pranešėju Reinardu Böge siūlome išplėsti tą paramą, kuri gali būti teikiama ne tik siekiant apsaugoti investicijas, bet taip pat ir siekiant užtikrinti ir sumažinti e, nedarbą nacionaliniu mastu, ką jūs apie tai mastote ir taip pat ką jūs galvojate apie tai, kad ši stabilizavimo funkcija, man atrodo, į ją kaip ir visiškai nėra atsižvelgiama dabar formuojant prancūzų vokiečių e, tą alijansą ir jų bendrai paskelb, paskelbtą deklaraciją. Kokia čia? Um, so... Dėkoju. Atsakysiu jūsų klausimą dėl bendrų fiskalinių pajėgumų. Tam tikrą prasme, man atrodo, tai, kad mes kalbamės apie tai dar energingiau, yra ir atsakymas jūsų ankstesnį klausimą, ar ta darbo tvarkė, kurią aš pristačiau, yra realistiška. Pirmąjį kartą per daugelį metų pateikiami pasiūlymai iš visų pusių, ir iš valstybių narių, ir iš komisijos. Taigi tai savaime jau yra pozityvus poslinkis. Aišku, mes sveikiname komisijos pasiūlymą dėl investicijų stabilizavimo funkcijos ir fondo. Tačiau mes manome, šis pasiūlymas, kaip ir daugelis kitų valstybių narių pasiūlymų, yra tik pirmieji žingsniai. O šio fiskalinio pajėgumo įgyvendinimas ir pripažįstama, kad yra labai svarbi esminė tema, kalbant apie ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimą, tai jau savaime reiškia, kad žingsnis yra labai reikšmingas. Tačiau e, forma tos funkcijos dar nėra ir to fondo nėra aiški, būtent dėl jūsų išvardintų priežasčių. Būtent, kad ta, tie fiskaliniai pajėgumai turi būti kūriami taip, kad jie būtų adekvatūs, kad dydis fondo būtų pakankamas ir kad tas fondas būtų tam tikros sistemos, tam tikros formos, nes kalbame apie procikliškus procikliškas rizikas. Mes kalbame, aišku, ir apie dabar galiojančias taisyklės. Aišku, tai yra ta tema, kuri bus nekarta dar aptarinėjama ateinančiais metais. Tačiau, jeigu norime laikytis tų taisyklių, kad užkirstumėme kelią procikliškiams, e, procikliškai rizikai, mes turime sukurti tokį me mechanizmą, kuris neragintų elgtis kitaip. Taigi, kurti tą fiskalinį pajėgumą tikrai nėra lengva ir, man atrodo, ir kitų piniginių erdvių patirtis rodo, kad taisyklių laikymasis yra esminis dalykas. Subalansuotos biudžeto taisyklės yra labai svarbu e, valstybių lygmenių ir kitose jurisdikcijose. Na, o antrasis dalykas, ką matome, yra tai, kad kuo labiau automatiškas bus tas mechanizmas, tuo geriau jis veiks. Galiu pateikti pavyzdį. Junktinėse Amerikos valstijose pirmiausia, stabilizavimas reiškia, kad mokama mažiau mokesčių už gaunamas pajamas. Tas pats pasakytina apie darbo draudimo išmokas. Vėlgi, matome, kad tai yra ypatingai aktualu toms teritorijoms, kur yra cikliškai su ciklinėmis problemomis susidūrėma. Aš manau, kad mes turime pasimokyti iš kitų pinigų sąjungų patirties ir, ir suprasti, kad mūsų politiniai procesai dar nėra užbaigti. Tai yra vizijos ir realizmo kombinacija, kurią mes turime užtikrinti. Ir man atrodo, kad tam tikrą prasme tai yra kaip ir komisijos pasiūlymas, tai yra tik pirmas žingsnis, tai yra svarbu ir labai svarbu, kad pateiktas šis pasiūlymas, kad prasidėjo diskusijos. Ta tema, kuri tam tikrą prasme, jeigu pažvelgtumėme į tai kodėl buvo pateiktas šis pasiūlymas. Nebuvo labai tuo metu daug apie tai kalbama. Dauguma žmonių sakė, kad reikia atsisakyti iš vis tos temos, nes tai nėra realistiškai įgyvendintina. O šiam, šis dokumentas ir įrodo, kad tai nėra nerealistiška, kad mes galime apie tai pamastyti. Bet ar tai paskutinis e, darbas, kurį turėsime atlikti? Ne. Ačiū Ramon Tremoza. Ačiū, ponia Gvaltieri. Dėkoju pirmininkui Dragi ir dar kartą. Labai džiaugiuosi, kad jūs čia atvykote ir užduosiu klausimus angliškai. Pirmasis klausimas. Jūs tikriausiai žinote, kad euras yra labai palankiai vertinamas europiečių, rekordiškai palankiai ir mūsų pinigų politika pagrįsta pasitikėjimu. Tai, tai yra puikios naujienos būtent, kad šiuo metu po 20 metų tikrai taip palankiai yra vertinama mūsų valiuta. Tačiau, kaip jūs tikriausiai žinote, kai kuriuose valstybėse narėse matome, kad populiari yra ir paralelių valiutų idėja. Pavyzdžiui, išmokėti išmokas kokias nors, kad lengviau būtų sutvarkyti valstybės išlaidas. Gal jūs turite kokių tai argumentų paneiksinčių tokias idėjas? Gal galėtumėte pakomentuoti tokią situaciją? Ties būtų įdomu jūs išgirsti. Ir kitas e, klausimas. Italijoje faktiškai tai yra vienintelė šalis eurozonoje, kuri pasiekė pirminį biudžeto perviršį. Per pastarosius 20 metų, 19 gal metų praėjo nuo to laiko, kai buvo anksčiau pasiektas tas pirminis biudžeto perviršys. Bet kaip žinome, dėl to, kad valstybės skola yra didžiulė, daug lėšų turi, turės būti išmokėta kaip palūkanomis. Uh, Ir tai sukuria problemų bendrai vertinant e, e, valstybės biudžeto deficitą. Taigi, kaip Jūs įsivaizduojate, kad Europos stabilumo mechanizmas galėtų padėti Italijai refinansuoti valstybės skolos e, palūkanų normas, kad būtų galima sumažinti palūkanų normas ir galbūt tuo met vyriausybei Italijos būtų lengviau susitvarkyti su tos skolos išmokėjimu? Mhm. Ačiū. Pirmasis klausimas. Galiu tik tai pakartoti tai, ką jau sakiau, atsakydamas į šį klausimą, kad Centrinis bankas ir anksčiau yra tą sakęs. Euras yra vienintelė pinigų sąjungos valiuta. Taigi, arba tos paralelios valiutos yra nelegalios valiutos, arba tai nėra valiutos. Tai yra skola. O tai jau kitas dalykas ir tai didina tą ir susikaupusią skolą. Aš nemanau, kad gali būti čia trečias variantas. Toliau dėl to, ką sakėte, užduodamas antrąjį klausimą. Tai yra klausimas susijęs su Italijos ateitimi. Aš tik tai galiu pasakyti, kad dabartinė situacija yra tokia, kai vyksta dialogas ir aš visuomet e, maniau, kad įmanoma pasiekti susitarimą ir nemanau, kad šiuo metu, kad e, yra galimybių dabar komentuoti susiklošysią padėtį. Aš nekartą sakiau, kad šalis, kur skola yra didelė, turi tas skolas mažinti. Skolinant, ma, e, mažinant skolą reikia kažkaip susiveršti diržus, nėra kitų variantų ir kito atsakymo irgi neturiu. Ačiū. Yes. Yes, have... Jūs turite dar papildomą klausimą, taip, nes dvi minutės turiu, dėkui už atsakymą. Trumpai Pritariu jūsų vizijai dėl šalių su didelė skola. Jei palygintume dabartinį laikotarpį su tuo, kas buvo prieš dešimt metų, tai kai kuriuose valstybėse narėse valstybės skola yra didesnė negu anksčiau. Tai iškilus kriziai atitinkamai tai turės poveikį Ir praėjusiais metais naudojom tokias ypatingas priemonės, kad ta finansinė krizė neišplistų. Tai kaip Jūs galvojate, ar mes dabar esam kažkokio ypatingoje situacijoje, reikia mažinti valstybės įsiskolinimą, kad būtume stipresni, jei ištiktų krizė? Skola, kuri yra per didelė, aišku, šalis daro labiau pažeidžiamomis ir turim tą turėti galvoje. O tos pamokos, kurias e, iš krizės išmoko daugelis šalių, tai kai atsitiko krizė, jos neturėjo tos fiskalinės manevro laisvės, nes jų skola buvo per didelė. Dabar ekonomika atsigauna jau pakankamai ilgai, tas atsigavimas tęsiasi bet kartu yra beprecedentiškai mažos palūkanos. Ta sukūrė mūsų piniginę politiką ir būtent tas laikotarpis ir, ir tom sąlygom dabar turim pasinaudoti, kad susikurtume tą fiskalinę apsauginę buferinę zoną, jeigu atsitiktų kita krizė, kad turėtume tą tokį didesnį fiskalinį lankstumą. Dėkui. Oli Scott Keitau. Dėkui, pirmininkė. Mes parlamente dabar svarstom tris teisėkuros pasiūlymus patiktus komisijos dėl tvaraus finansavimo, dėl tvarių finansų, bet turime pasinaudoti Europos centrinių bankų ir valstybių narių centriniais bankais, kad užtikrintume, finansinį stabilumą. Benua Kiure sakė, Europos centrinis bankas, veikdamas pagal savo mandatą, turi ir gali paremti pereimą prie mažai CO2 išmetančios ekonomikos, pirmiausia apibrėždamas veikimo taisyklės ir mm, kitą vaidindamas vaidmenį, užtikrinant kainų stabilumą. Labai norėčiau, kad jūs tą rolę Europos centrinio banko išsameu pakomentuotumėt. Ir konkretus mano klausimai būtų tokie. Norėtume šiek tiek daugiau informacijos apie tos anglies stres testus finansiniam įstaigom. Ir taip pat, e, ką pasakytumėt apie išorės faktorius, kurie uh, gali remti finansinį nestabilumą ir tai taip pat susijęs su ekologiniais faktoriais. O kalbant apie aplinkosauginius sisteminius, sisteminę riziką, e, ką galvojate apie mokesčius, mokesčių nustatymą tai veiklai, kuri yra labai tarši aplinkai? Ir norėčiau paklausti dėl kreditų, mm, kreditavimo gairių. E, galbūt Mm, irgi kaip atsižvelgiant iš ekologinio stabilumo pozicijų į kreditavimą. Dėkui. Noriu pirmiausia pasakyti štai ką. Pirmiausia, pristatysiu situaciją. Mes pasižiūrėjom, kaip žaliosios akcijos yra perkamos ir pažiūrėjom, kaip naudojamos investicijos aplinkosauginiams auginiams E, projektams, kurie turi aplinkai palankų poveikį. Rezultatai buvo 8 lapkričio paskelbti. ECB pirko žaliuosias obligacijas pagal dvi programas ir dabar turime maždaug 24 procentus PSPP viešojo sektoriaus pirkimo programos, o pagal tą įmonių sektoriaus pirkimo programą turim 20 procentų tų mm, žaliųjų mm, vertybinių popierių, žaliųjų obligacijų. Ir jų dalis atspindi bendrą situaciją. Tai tie žalieji vertybiniai popieriai maždaug 4 procentus sudaro. Ir tie pirkimai atvedė prie to, kad sumažėjo uh, nauda gaunama iš tų žaliųjų obligacijų. E, įmonių sektorius irgi vykdo atitinkamą žaliųjų obligacijų pirkimo programą. Šešioliktų metų birželį PSPP programa prasidėjo, o žaliųjų obligacijų išleidimas po programos paskelbimo iškart didėjo ir tebe didėja. Ir tai atitinka būtent tą poveikį, kurį daro įmonių sektoriaus programa. Dabar atsakysiu į antrąjį jūsų klausimą. Mūsų. Mm, e, dabar jūs klausėte apie riziką susijusią su klimato kaita. Mes irgi mm, dedam atitinkamas pastangas. Šioje srityje norim paremti rinkos dalyvius, teisėkuros institucijas, nustatant riziką, kuri gali kilti dėl klimato kaitos ir norim numatyti aiškę sistemą, kad, būtume, mm, kad galėtume reorientuoti pinigų srautus. Ir Europos centrinis bankas čia remia įvairias tarptautinės pastangas ir prisidėjęs prie sistemos E, kurios tikslas žalinti finansų sistemą, e, parengiant bendrą veiklos praktiką, sprendžiant problemas susijusias su galimu aplinkos, su galima aplinkos auginė rizika. Aplinkos apsauga nėra vienintelis antrinis siekis, kurio siekia ECB pagal e, sutartį. Galima ir klausti, pavyzdžiui, kodėl ECB neskatina tų pramonės šakų, kur labiausia auga darbo jėgos poveikis, pavyzdžiui, tų pramonės šakų, kurios daugiausia naudoja iškastinio kūro, nežiūrint į tą jų neigiamą ekologinį pėdsaką. Pagal sutartį ECB turi laikytis atviros rinkos ir laisvos konkurencijos principų. ECB pagrindinis e, mandatas, pagrindinis tikslas yra užtikrinti kainų stabilumą tai mes norim nuolat peržiūrėti šį aspektą, bet Europos centrinis bankas irgi turi tam tikrą savo veikimo riga, ribas, kuriuose turi siekti jam numatytų tikslų. Dėkui. Ponas Animans. Atsiprašau, Mariza Matijas pasitaiso pirmininkas. Aš čia, Roberto. A. Dėkui, pirmininkė. Dėkui, ponė Dragi, kad vėl atvykote į mūsų komitetą. Turiu keturis klausimus. Pirmieji du yra skirti tai pačiai temai. Jūs sakėte, kad dabartinė situacija eurozonoje yra laikina. 2018 metų bėgyje eurozonos augimas buvo mažas, o paskutinį ketvirtį augo mažiausiai per pastaruosius ketverius metus. Tai mano pirmasis klausimas būtų dėl kiekybinio palengvinimo. Quantitative easing. Ar jis suvaidino svarbu vaidmenį ir kokie bus to kiekybinio palengvinimo naudojimo rezultatai. Nes duomenys rodo, kad čia galime kai ką, daug ką kvestionuoti. Jei ekonomikos augimas e, yra lemiamas nekonvencinės, neįprastinės ekonominės politikos, tai ar jis nėra ne tas augimas, kurio norime? jei mes priklausome nuo tos tokios ypatingos, išskirtinės ekonominės politikos. Ir jei tą deriname su mažais atlyginimais, jei tas dera su mažais atlyginimais ir fiskaliniu mažinimu, tai ar tai yra gerai? Ar nelaikas dabar sukurti didesnės lankstumo sąlygas viešiesiam finansam? Pirmiausia, atsakysiu pirmąjį klausimą. Įžanginėje kalboje aš kalbėjau apie tai, ar kad ne, nepasinaudojimas e, augimo lygių, ar tai yra nuolatinis dalykas, ar laikinas. Kalbant apie dabartinį laikotarpį, paskutiniai naujausi, naujausios prognozijos pasirodys gruodį. O šiuo metu galiu pasakyti, kad tas žemas augimas yra susijęs su augimo proceso normalizavimu, turint galvoje ypatingus 17 metus. Ir e, čia reikia eksporto sektoriaus situaciją prisiminti pasaulio priekybos augimas ženkliai sumažėjo ir sumažėjo mūsų eksportas. Ir tas dabar vykstantis normalizavimas yra susijęs su darbo jėgos trūkumu, su pajėgumų naudojimo lygiu daugelį sąjungos dalių tas lygis yra pakankamai aukštas, bet čia yra derinamasi prie mažo augimo greičio, mažo augimo lygio. Yra tam tikri laikini faktoriai ir ką dabar turim įvertinti. Turim įvertinti, ar iš tiesų tokia yra situacija, ar jinai gali keistis. ar iš tiesų mūsų laukia recesija? Manau, kad ne. Šiuo metu ne. Tai tikimės, kad tas metų pabaigoj tai baigsis, bet jei nesibaigtų tokia tendencija, tai vis tiek pinigų politika bus ir toliau labai palanki ir skatinamoji. Ir čia investavimo ir pinigų politika papildys vieną kitą ateityje. Ir tą reikia turėti galvoje. Antras klausimas. Jūs kaip ir neigiate tą faktą, kad atsigavimas jau tęsiasi penkeri metai, ekonomika jau penkeri metai kaip auga. 9 1,4 milijonai naujų darbo vietų buvo sukurta per penkerius metus. Niekad tiek daug darbo vietų anksčiau nebuvo sukurta šioje pasaulio dalyje. Ir nominalūs atlyginimai auga. Ir tas jų augimas jaučiamas įvairiose sąjungos vietose, bet labiausia tose valstybėse, kur uh, daugiausia trūksta darbo, jėgų ir, darbo jėgos ir daugiausia yra išnaudojamos esamos galimybės. O kalbant apie fiskalinę politiką, aš nematau, kad čia eurozonoje būtų mažinama fiskalinė politika. Jei pasižiūrėsime eurozono šalių fiskalinius planus, išskyrus galbūt vieną šalį, tai jie yra ekspansyvūs. Tai situaciją apibūdintume kaip neutralę, šiek tiek augančią. O jūsų klausimas dėl didesnio lankstumo e, viešųjų investicijų programoms. Dabartinės sektorinės taisyklės jau numato lankstumą viešojo investavimo programoms. O juodos. Bet noriu pasakyti, kad stabilumo ir augimo paktas buvo sukurtas tuo metu, kai buvo rengiama Maastrichto sutartis, kad viešosios investicijos nepatektų į fiskalinių tikslų apibriešti. Ir tada tuo laikotarpiu bendras sprendimas buvo įtraukti viešasias investicijas į fiskalinių tikslų apibriešti, nes kartais labai sunku atskirti, kas yra viešosios investicijos ir kas yra ta ekspansija. Tai aišku, kad viskas yra įstatymo kuriejų rankose, komisijos rankose, o mes esam tik centrinis bankas. Ačiū dabar, ponas Anemans. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu olandiškai. Noriu paklausti apie kiekybinio skatimo prie, skatinimo priemonę ir, baigien, ir sprendimą baigti plataus masto turto supirkimo programą. Ši ska, kiekybinio skatinimo priemonė buvo skirta grinai e, bendrai valiutai, eurozonai nebuvo alternatyvų. Bet kokiu atveju ekonominėme sektoriume buvo veikėjų, kurie ypatingai atidžiai stebėjo tokią e, situaciją ir man, mano galva, ši politika atnešė pražutingų pasiekmių. Pateiksiu pavyzdžių. Pavyzdžiui, kai kurios sektoriuose atsidarado dirbtinė situacija, e, iškilo nepalaikomų tendencijų. Pavyzdžiui, žinau, kas nutiko Su Belgijos biudžetu buvo iškilę problemų, kurios e, paštrėjo. Taip pat e, buvo problemos su nekilnojamojų turtų, vyko svarbus e, finansinio sektoriaus pertvarkimas ir būtent dėl, dėl tų platus masto turto supirkimo programos tai vyko, nes grinųjų pinigų kiekis bu, prieinamų buvo didesnis ir, ir dėl konkretaus palūkanų, pal, konkrečios palūkanų normos e, viešasis sektorius nesikišo į tai. Et, ir dėl to ECB biudžetas, Centrinio banko biudžetas išsipūtė kaip balionas. O jūs val, valdymo taryboje, ECB valdymo taryboje, primdami sprendimus E, dėl vidutinės sėkmės priemonių nusprendėte taikyti kiekybinio skatinimo priemonę. Ir e, noriu šiame kontekste ir užduoti iš kokį klausimą. Draugės su įmonėmis, bankai ir vyriausybės pardavinėjo vergiškai. Ką Jūs manote apie perspektyvas vidutinės sėkmės laikotarpiu? Netrukus atsakysiu jūsų klausimą. Visų pirma, noriu pasakyti, paklausti, ar mūsų politika atnešė katastrofiškų pasiekmių. Taip, per keletą metų buvo, atsirado devynios 2,5 milijono darbo vietų. Manau, kad būtent tai yra vienas iš ACB pasiekmių. Valdančioji taryba staiga nusprendė nu, užbaigti plataus masto supirk, turto supirkimo programą. Mes nusprendėme ją baigti ir birželio mėnesį pranešėme, kad tokį sprendimą priimsime. Tai tikrai nėra staiga priimamas sprendimas. Trečia kur kur, kuriant pinigų politiką visai eurozonai. Ką jūs turite menį visas šalis be jokių skirtumų ir visiems sektoriams? Tai nebuvo pinigų politika skirta konkrečiam sektoriui, kuriuose bandoma išlaikyti. E, mažas arba aukštas palūkanas. Tai būtų Tarybų sąjungos atvejais. E, pin, šiuo atveju pinigų politika buvo kuriama kitaip. Atsižvelgianti visą tai, mes manome, tikime ir prognozuojame, kad visi veikėjai, visos vyriausybės ir ypač privatus sektorius, finansinis ir nefinansinis, yra pasirengę šiam sprendimui, tuo atveju, jeigu jis bus priimtas. Noriu pridurti, kaip, kad, kaip ir sakiau anksčiau, pinigų politika, neatsižvelgiant į mūsų sprendimą dėl plataus masto turto supirkimo programos, ir toliau bus, išliks labai lanksti, nes dėl palūkanų normų ateities veikiausiai palūkanų normos neauks iki kitų metų va vasaros. Ne, neturiu tikslių formuluočių, negaliu pakartoti, kas buvo pasakyta. Ir ECB rengėsi investuoti į obligacijas, kurių išpirkimo terminas sueis per kito laiko. Tai tiek, ačiū. Werner Langen toliau. Pirmininkė Dragė. Kaip ir ankstesnis kalbėtojas, aš esu įsitikinęs, kad per septynerius jūsų darbo šiame poste metus jūs galite džiaugtis sėkme, nes euras niekada nebuvo toks stabilus. Švesime euro 20 metį netrukus ir, ir viskas vyksta taip, kaip vyksta ECB dėka. Nežiūrint kai kurių aspektų, jų, jūsų indėlis buvo labai sėkmingas, tačiau iškilo naujų iššūkių, visų pirma, infliacija. Uh, Jūs sakėte, kad pamatinė infliacija, tikro infliacija vis dar yra žema, o uh, aukštesnė infliacija yra aukšta, tai apima ir energiją. Kai matome, kad peržengti 2 procentai, kad peržengti 2 procentų infliacijos riba reikalaujama imtis priemonių. Toliau, konvergencija. Uh, Naujai paskelbtos apžvalgos teigia, kad eurozonos valstybės eina korvengecijos keliu visos išskyrus Italiją, bet Italija yra ypač sudėtingas atvejis, nes ta, pavyzdžiui, užsienio investuotojais pardavinėja turimas Italijos obligacijas dėl nestabilios padėties šalyje. Ar ECB rengėsi skirti finansinę injekciją į Italijos banką, bankus, kaip aš skaičiau neseniai mm, žiniasklaidoje šią temą, sakėte, kad reikia veiksmingos ekonominės politikos koordinavimo sistemos, bet um, vertindamas pastarųjų 20 metų ekonominę politiką, aš nemanau, kad reiktų ko nors čia bejoti. Jeigu siūloma perėti nuo koordinavimo prie bendros valdysenos struktūrų, tai užtruks ilgą laiką, daugiau nei dešimtį metų. Kur jūs išvelgėte galimybių sprendimų prieimimo Europos lygmenių, kur būtų įtrauktas Europos parlamentas ir kur būtų apreiptas stabilumo mechanizmas? Ačiū, jūs uždavėte daug klausimų. Visų pirma, noriu padėkoti Jums už gražius žodžius, kuriuos e, pasakėte pasisakymo pradžioje. Visų pirma, dėl infliacijos. Aukštutinė infliacija yra tas infliacija lygis, kuris yra tikslinis. Pastaruoju metu infliacija kilo dėl energijos kainų kitimo. Energijos kainos krenta, todėl nemanome, kad ta. E, Bet infliacijos apibrieštyje e, energijos kainų dėmuo yra stabilesnis, o bazinė infliacija, kaip jau sakiau, ji yra nugesinta, nematoma, nejuntama, bet padėtis yra geresnė nei praeitie. Ji, ji nėra tokia žema, kaip kaip buvo, ji šiek tiek kyla. Kas mus verčia manyti, kad ta e, bazinė infliacija pradės aukti? E, nominalių atlyginimų kitimas. Atlyginimai kyla šalis, vienose šalise sparčiau nei kitose, tačiau nominalių atlyginimų e, tendencijos kitimas yra geresnis nei anksčiau. E, praeitie, kai nominalūs atlyginimai pradeda, pradėdavo kilti, tai būdavo laikina, nes tai būdavo apspręsta tam tikrų veiksnių. O dabar atlyginimai kyla mm, dėl suderėtų sprendimų. Tikėtina, kad tas kilimas išliks ilgesnį laiką, e, jeigu tik tie suderėti sprendimai galios. Atlyginimo augimas ir be to gamintojų kainų augimas uh, bus e, per, perduotas, paskleistas kitiems ekonomikos segmentams. Viskas priklausys nuo atskirų šalių ir to, kokiame etape yra šalies verslo ekonom, ir ekonomikos ciklas. Paprastai darbo vietų skaičiui išaugus, išauga um, darbo be garantijų vietų skaičius. Pa, prastų darbo vietų skaičius ir žmonės turi, dirbantis laiki, laikiname e, darbe, pagal laikiną darbo sutartį neprašo didesnių garantijų ir atlyginimų kilimo. Jie pradeda prašyti atlyginimo pakelimo tik vėliau. Kai kurios šalis yra labiau pažengę. E, Jose atsirado daugiau nuolatinių darbo vietų. Kitose šalise daugiau yra laikinų darbo vietų ir laikinų darbo vietų skaičius mažėja, nuolatinių darbo vietų skaičius auga. Tai stabilizuosis. Aukštesnis e, gamintojų kainos ir nominalių atlyginimų kilimas verčia mus manyti, kad tai persiduos ir atsilieps aukštesnėse kainose, bet tai užtruks laiko, nes pradžioje e, kainų kilimas, ne, ne, kainų kilimo nebuvo, tai labai ilgai užtruko. Bet mes manome, kad vertinant infliacijos e, tendencijas, j, j, ta konvergencija yra mūsų pagėdaujama kryptimi. Ir aš sutinku su jūsų išsakytais pastebėjimais, bet noriu dar kai ką patikslinti. Savo ženginėme pasisakymę aš užsiminiau apie pereimą nuo taisyklėmis grindžiamų sprendimų prie institucijomis grindžiamos valdysenos, bet ži... ėjimo ta, ėjimas tą kryptimį reikalauja pasitikėjimo tarp valstybių narių. Vyriausybės žmonės turi pasitikėti vieni kitais. O pasitikėjimą apsprendžia du dalykai. Visų pirma, taisyklių laikymasis, o antras tai, ką jūs minėjote, konvergencija jei šalis dėl visokiausių priežasčių elgesi skirtingai, jos e, atskirai tampa silpnesnės ir tampa sunkiau jomis pasitikėti šiame procese, kuris mūsų manimų yra neišvengiamas siekiant stipresnės pinigų sąjungos. Galiausiai dar vienas pastebėjimas dėl jūsų klausimo apie pereima nuo taisyklių, nusitiklimis grindžiamos sistemos prie institucinės sistemos. Jei pažvelgsime, kas nutiko su pinigų politika. Iki 90-mečio pabaigos kiekvienos šalies centrinis bankas vykdė savo pinigų politiką. Ir būtent E, finansinio stabilumo požiūrių situacija buvo labai sudėtinga, nes vyko laisvas kapitalų judėjimas, e, vyko valiutų mainai nuolatos ir e, dėl to pinigų politikos valdymas buvo labai sudėtingas. Beje, tuo metu egzistavo taisyklės, pavyzdžiui, kaip stabilizuoti valiutų kitimo kursą ir kaip konkreči, konkreti šalis turėjo uh, judėti tam, laikydamasi tam tikrų apribojimų ir visą laiką to, tos ribos būdavo pažeidžiamos. Ir būtent todėl galiausiai buvo nuspręsta sukurti Europos centrinį banką. Ir tai geras pereimo nuo taisyklių prie institucijų pavyzdys. Kalbant jūsų paties žodžiais, tas, tas pereimas, tas virsmas buvo gana sėkmingas. Ačiū. Ačiū, ponas Pedro Silva Pereira. Ačiū pirmininkė. Pone Dragi, noriu pasidžiaugti jūsų svarbiausiamis šiandien išsakytomis žiniomis. Visų pirma, e, kad pinigų politikos, politikai toliau reikia ženkliai stimuliuoti ir kad tas stimuliavimo priemonės toliau išliks po to, kai bus užbaigta plataus masto turto supirkimo programa nes e, dėl to sulėtėtų ekonomikos augimas ir tai yra būtina. Uh, Kita žinia, tai reikalingi konkretus žingsniai ekonominėje ir pinigų sąjungoje. Ir jūs minėjote tris rytis - politikos koordinavimo, Europos investicijų stabilizavimo funkcijos kūrimo ir stabilumo mechanizmo reformos. Aš turiu klausimų apie pastaruosius du aspektus. Visų pirma, dėl tos stabilizavimo priemonės. Sakėte, kad eurozonai reikia uh, fiskalinių priemonių išlaikyti konvergenciją. Jūs paprastai labai kruopščiai parenkate žodžius savo pasisakymuose. Bet ar nemanote, kad be konvergencijos palaikymo mums reikia priemonių skatinti konvergenciją, nes dabar situacija yra priešinga ir ekonominėje, ir socialinėje plotmėje eurozonos šalise. Toliau klausimas apie stabilumo mechanizmo reformą. Numatyt, jis numatyt, jį numatyta svarstyti gruodžio mėnesio vadovų susitikime, e, numatyta kirti, suteikti bendrą gelbėjimo fondą. Noriu paklausti, ar tai yra aktualu, nes viena iš diskusijų temų tai ar gelbėjimo fondas turėtų tapti nuolatinę instituciją ir ar turite darbų tvarkaraštį, jeigu planuojama tai e, nuspręsti. E, Kon komitete šiandien svarstysime šio stabilumo mechanizmo e, reformos pranešimą. Ten sak, sakome, kad reikia įkurti Europos valiutos fondą, pavadinti Europos stabilumo fondą Europos valiutų, valiutos fondu. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę šiais klausimais. Ačiū šie žodžiai, mano žodžiai palaikyti konvergenciją buvo skirti pakomentuoti situaciją šalise, kuriuose yra e, reikalingas, reikalingi fiskaliniai gebėjimai, bet kurios dar gali būti pažeidžiamos įvairiausių sukretimo veiksnių. Ir sukretimo atveju ta konvergencija būtų prarasta, jeigu nebūtų jokių veiksmų. Būtent tai aš turiu meni, kalbėdamas apie būtinybę išlaikyti konvergenciją. Bendro gelbėjimo fondo atsiradimas yra aktualija ir skubi būtinybė. Tai yra paprasti, nesunkiai įgyvendinami dalykai, nekartą tai sakėme. Reikia tik tai susitarti dėl kai kurių įgyvendinimo niuansų. Tai yra skubiai reikalingos priemonės, jos susijęs su uh, pinigų sąjungos gilinimu ir stiprinimu. Mes turime užbaigti šios sąjungos kūrimą ir turime patikimai dirbti, kurdami kapitalų sąjungą. Yra daugybė žingsnių, kuriuos galima sparčiai žengti. Kai kurie dalykai užtruks, pavyzdžiui, bankroto įstatymų harmonizavimas ir taip toliau. Bet nebejoju, kad komisija greitai parengs dokumentą šią temą, kur bus išvardinti tie nesunkiai gyvendinami tikslai kapitalų rinkos sąjungos kūrime. Trečia, aš sutinku su jumis dėl to, kad neturėtume kalbėti apie pinigų struktūrą, kuomet kuriame naują reformuotą instituciją. Ačiū. Žinoma, aš pritarčiau tam. Taip, žinoma. Taip, iš tikrųjų. Daugelis mūsų pritartų Europos stabilumo fondo atsiradimui. Toliau liūdė Knyderma. Ačiū. Malonu Jūs čia matyti, ponė pirmininkė. Noriu pasakyti, kad aš pritariu pono Langen išsakytiems komentarams dėl jūsų pasiekimų ECB. Noriu pakomentuoti nesenus ekonominės situacijos duomenys. Jūs minėjote, kad darbo vietos kuriamos, ekonomika auga ir ekonomikos ekspansija toliau turėtų e, vykti, nes žmonės, daugiau žmonių turi darbo, nebent atsirastų kažkokie tai neigiami veiksniai artimiausiais ketvirčiais. Turiu porą klausimų, atsižvelgiant į tai, kad pastar, kas pastariai skaičiai apie augimo prognozes yra silpnesnė. Visų pirma, jei aiškiai numatomas sulėtėjimas kitus vienerius ar dviejus metus, ar turime pakankamai priemonių paremti ekonomiką. Jūs sakėte, ponė pirmininkė, kad fiskalinė politika dabar vykdoma ekspansinėmis priemonėmis, palūkanų normos yra beveik nulinės. Manau, kad prarasim, pamiršime du dalykus, jeigu bandydami stabilizuoti ekonomikos lėtėjimą. Dar vienas klausimas automobilių, pram, automobilių gamintojai vaidina svarbu vaidmenį, jie apsprendė silpn, e, prastesnės e, ekonominės tendencijas. E, galbūt taip yra dėl to, kad neparduodam automobilių, nes nėra tipo patvirtinimo kai kurių automobilių. Ir apskaičiuojant BVP situaciją, galbūt nebuvo atsižvelgta į kai kuriuos dėmenis. Uh, Galbūt automobilių pramonės situacija ir apsprendė silpnesnį BVP augimą pastarajame ketvirtyje ir ne tik Vokietijoje. Ačiū. Atsakydamas į pirmąjį klausimą, uh, apie tai, ar aiškiai prognozuojamas sulėtėjimas per kitus du metus ir ar turime pakankamai erdvės politinės. Atsakymas yra toks. Pinigų politika ir toliau šiliks nepaprastai lanksti e, ilgesnį numatomą laikotarpį, nes matome, kad, kon, kad infliacijos konvergencija gali įvykti per laikotarpį tam tikrą, tarkim, iki 2010-ųjų. Todėl bus toliau taikomos lankščios priemonės susijusios su mūsų investicijų politika ir, ir palūkanų normų politika. Toliau automobilių sektorius. Šis sektorius atsigauna, bet dar netaip atsigavo, kad e, visiškai subalansuoto ankstesnio ketvirčio nuosmukį. Prireiks daugiau nei vieno ketvirčio, kad, e, kad visiškai išsilygintų situacija, kad vyktų išbalansavimas. Bet norėčiau tik tai išsakyti perspėjimą komentuodamas šią situaciją tai ne vienintelis veiksnys apsprendęs silpnesnį, silpnesnį augimą ir jie tą rezultatą apsprendė ne tik automobilių sektorius, yra ir kitų veiksnių, kai kuriuos aš jau minėjau ir kai kurie iš jų, pavyzdžiui, būtų žemesnio augi, augimo potencialo sumažėjimas dėl pasaulinės priekybos situacijos. Kodėl viskas sulėtėjo, nes pasaulio priekyba auga lėčiau, bet, bet ji nėra visiškai sumažėjusi. Vis dėlto e, pasaulinė priekyba yra aukštesnė nei istoriniai ankstesni vidurkiai. Kaip jau sakiau, netrukus mus pasieks nauja, naujausi duomenys ir kol kas dar per anksti būtų teikti, kad, kad reikia tikėtis bendro sulėtėjimo. Ir e, ne tik automobilių pramonė yra svarbus veiksniai, bet ir kitose šalise esanti situacija. Jakob von Weizsäcker. Jakob von Weizsäcker. Ačiū pirmininkė. Labai mielai Liudik Vidermaja ir ponui Langė pritarsiu pozityviai vertinant bendrai situaciją ir taip pat man labai patinko jūsų subtilus paaišk, paaiškinimas to seno posakio, kad kai kai šviečia lau, saulė, reikia užlopyti stogą. Ir kiek aš suprantu, jūs taip teigiate prieš, dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, reikia pasiruošti būsimai kriziai, o kita priežastis yra ta, kad saulė gali įsiplėksti ir labai pradėti kepinti. Ir kaip jūs sakėte, kalbant apie pinigų politiką, yra keturios šalis, kur um, augimo tempas mažas, o skola didelė. Taigi štai kokios yra priežastys. Taip pat sutinku su jumis, kad uh, reikia stiprinti eurozonos fiskalinius pajėgumus ir tai yra pagrindinis to stogo lopinimo ingredientas. Toliau, kalbant apie tą kontekstą, minimas buvo žodis konvergencija ir konvergenciją jūs minėjote ir savo kalboje. Ir man atrodo, tradiciškai mes galvotumėme, kad žodis konvergencija šiame kontekste yra naudingas ir produktyvus, nes ten gali būti to, ką mes Briuselėje vadiname konstruktyvus neiškumas. Tai reiškia, kad visi mato tame žodėje tai, ką nori matyti. Tačiau, ir dabar perėsiu prie klausimo, aš šiek tiek būkštauju, kad e, tas žodis konvergencija, dėl to, kad jis yra toks neiškus, tam tikra prasme gali tapti problematiškas, nes yra žodis konvergencija, kuris reiškia tai, kad būtų paprasčiau valstybėms narėms, kurios negali uh, naudoti valiutų keitimo mechanizmo, kitų mechanizmų, jos turės daugiau fiskalinės erdvės, kad absorbuotų šokus. Bet tai yra tam tikras tam tikra parengtis, pasirengimas šokams. Tokia čia yra konvergencija. Bet yra ir kitokia konvergencija, tai yra lygmuo. Ir aišku, dabar mes turime struktūrinius fondus tam, kad uh, paragintumėme bendrą ekonominę konvergenciją ES, tačiau nebūtinai tai yra būdinga tik pinigų politikai. Ir aš tikrai galiu pasakyti, kad tam tikrose šalyse, jeigu konvergencija reiškia tą platesnę savoką, tai tada kyla neiškumų dėl plataus perdavimo ES įgaliojimų. Ir galbūt čia nekoks konvergencijos žodžio tikslas, bet ką tai reiškia pačiame kontekste, kalbant apie eurozonos fiskalinius pajėgumus ir kalbant konkrečiau, manau, kad tokiu būdu būtų galima paspartinti politinį konsensusą dėl to, kas mums yra reikalinga, pavyzdžiui, tokių dalykų kaip Europos nedarbo perdraudimas, tai būtų iš tiesų labai uh, puikus tikslas siekiant pirmojo tikslo, kai tuo tarpu kalbant apie plataus masto eurozonos biudžetą, tas gali būti netinkamai suprantama kai kurių. Dėkoju. Visiškai su jumis sutinku. Kai jūs kalbėjote, aš bandžiau pamastyti apie tai, apie kokią konvergenciją mes čia kalbame. Ir uh, Čia galimi trys skirtingi bruožai, konvergencijos variantai. Konvergencija yra toksai terminas, kuris reiškia bent jau tris reiškinius. Pirmiausia, tai yra ciklinė konvergencija ir pirmiausia, kalbant apie tai, kaip konvergencija yra apibūdinama kaip augimo tempas, tai mes turime atitinkamą indeksą, dispersijos indeksą ir vertiname pridėtinę vertę įvairiose šalyse ir tas dispersijos Persijos indeksas yra labai nedidelis. Mes turime grįžti prie 10-mečio, kad rastumėme panašus, e, panašius skaičius. Taigi konvergencija šia prasme įvyko ir taip yra dėl atsigavimo. Ir buvo didžiulis platus, didžiulis skirtumas e, to, kas buvo prieš krizę ir po krizės. Tada yra kitas apibrėžimas konvergencijos susijęs su struktūrinėmis reformomis Ir tam tikra prasme tai yra ta konvergencija, kurią, kuri mums yra būtina. Pavyzdžiui, jūs minėjote ir aš su jumis sutinku, kad e, nedarbo draudimo sistema yra labai daug žadantis dalykas, tačiau kaip mes galėtumėme tai užsitikrinti, jeigu mūsų darbo rinkos yra visiškai skirtingos, jeigu mūsų klasifikacijos taisyklės yra irgi ne visiškai jau skirtingos, bet e, tam tikras centrinis lygmo, galim, jį galima apibriežti, bet jos vis tiek skiriasi, taigi mums reikalinga institucijų konvergencija, mūsų kon... realių struktūrinių reformų konvergencija, tam, kad mes galėtumėme ekonomiką padaryti konkurencingesnę ir užtikrinti konvergenciją konkurencijoje, nes jeigu viena ekonomika labai konkurencinga, kita ne, tai tada labai sudėtinga pasiekti konvergencijos kažką nuveikti kartu. Toliau yra trečia konvergencijos reikšmė, ta, kurią jūs apibūdinote kalbėdamas apie struktūrinius fondus, būtent kai yra perskirstamoji konvergencija, konvergencija, kuri yra pasiekiama per perskirstimą. Aš manau, kad Šiuo metu, kai mes kalbame apie fiskalinius pajėgumus, mes daugiau gal dėmesio skiriame pirmam apibrėžimui. Būtent ta konvergencija, kuri yra susijusi su įvairiais ciklais ir šokais. Ir uh, galbūt ne, būtų gera mintis iš viso žodžio konvergencija nenaudoti, gal reiktų apie tai pamastyti. Ačiū. Dėkoju. Mes tikrai čia kalbame apie asimetrinius šokus. Tai yra pirmasis konvergencijos apibrėžimas, kurį turime galvoje. Ir aš manau, kad jeigu parama nedirbantiems e, yra perdraudimo, čia variantas, tai būtų toksai kaip gelbėjimo fondas. Nebūtinai tada reikia laukti to harmonizavimo. Per ilgesnio laiko perspektyvą tą įmanoma galbūt būtų pasiekti, bet tiesiog tai būtų atsarginis toks variantas nacionaliniai sistemai. Ir aišku, na, tie skirtumai yra įgimti natūralūs ir uh, suprantu, kad trečio tipo konvergencija yra kitokia, bet ji irgi yra reikalinga. Dėl to struktūrinių fondų lėšų sumažinimas čia visai kas kita. Čia reikia, aišku, tuos visus skirtumus išsiaiškinti dėl konvergencijos. Per vanš dabar. Nes pono liukė nėra. Tai jūs dabar kita kalbėtoja. Tada Filip. Filip Lamberts. Ačiū, ponė pirmininkė, visuomet malonu jūs čia matyti. Man patinka tai, ką jūs sakėte apie tai, kad reikia nuo taisyklėms pagrindos sistemos perėti prie institucijomis pagristos sistemos. Ir aš norėčiau pratesti tai, ką sakė e, kolega, nes labai tyčiai klausiausi jūsų atsakymo Ir turiu pasakyti, kad ne, ne visiškai mane jisai tenkina. Nes jūs sakėte, kad e, turime tuos kelis apribojimus ar tikslus. Ir aišku, mes norime ir toliau finansuoti tas, ta veikla, kuri yra intensyvi darbo prasme, bet klimato prasme klimatą veikia neigiamai jeigu nuo klimato kaitos nusigręšime, ekonomikos iš vis neturėsime. Ta norėčiau pasakyti. Ir dar noriu pabrėžti, kad tiesa, jog kalbant apie skatinimą ir Europos centrinio banko veiklą, finansavimo veikla, kuri padeda sušveln, sušvelninti klimato kaitos padarinius. Tuo pat metu yra finansuojama ir ta veikla, kuri finansuoja visiškai priešingus dalykus. Ir mane tai neramina, nes jeigu pažiūrėtume į rinkos dinamiką, matome, kad mes esame, siekime atviros rinkos ekonomikos, tačiau kalbant apie tai, kad trumpalaikis tas rink, atviros rinkos ekonomikos vertinimas reiškia, kad nėra atsižvelgiama į klimato kaitos padarinius. O jie yra labai svarbus atliekant racionalius ekonominius pasirinkimus. Ir tam tikrą prasme mes susidurime su rinkos nesėkme. Taigi vienas dalykas, ką daro Centrinis bankas visomis priemonėmis, kitas dalykas, ką mes galėtumėme padaryti, kad sureguliuotumėme ekonomiką kitaip. Ir čia aš manau, kad turėtumėme turėti tam tikrą klimato kaitos rizikos rezervą, kad galėtumėme užtikrinti kažkokį tai kažkokią tai rinkos drausmę, bet norėčiau, kad daugiau apie tai pamastytumėte ir pasakytumėte, pasakytumėte kaip veikia pinigų ir monetarinė sistema, nes jeigu mes turime procentus duodančius indėlius, mes negalime kaip ir augimo atsėti nuo ekologinio poveikio, nelabai suprantu, kaip tai vertinti. Nėra lengva išspręsti tuos dalykus, bet norėčiau pasakyti, kad mes nenorime finansuoti užimtumo darbo vietų kūrimo ir tuo pat metu skirti visas lėšas tyčia tik tai klimatą, klimatą ardančioms veikloms. Čia reikia nepamiršti ir kitų antrinių funkcijų, kurios tenka Centriniam bankui. Ir norėčiau pasakyti, kad šios diskusijos e, taryboje, valdymo taryboje jau prasidėjo ir ketinu tas diskusijas tęsti apie tai, kaip būtų galima dar pakoreguoti, jeigu įmanoma, mūsų pinigų politiką. Ir mes esame šį beitą nuveikę, pavyzdžiui, kalbant apie pensijų fondų portfelį. Čia mes e, delegavome turto investicijoms balsavimo teisės Pavyzdžiui, jeigu yra investuojama atsakingai ir tada mes reikalaujame, kad aplinkosauginiai, socialiniai ir įmonių valdymo standartai būtų įtraukiami į balsavimo politiką. Taip pat kartu su išorės turto valdytojais mes bandome praplėsti galimybės Centrinio banko darbuotojams investuoti į tvarius finansinius produktus, o kalbant apie mūsų lėšų portfelį, kurį sudaro Centrinio banko kapitalas ir bendras rezervų fondas, mes pradėjome vidinį tyrimą dėl to, kaip tie kriterijai, jungtinių tautų kriterijai, kuriuos minėjau anksčiau, galėtų būti įgyvendinti. Taigi, Mes bandome kažką padaryti. Nėra lengva tą padaryti, nes pinigų politika turėtų būti skiriama visai eurozonai. Tai reiškia, kad įvairiose šalyse, įvairiose sektoriuose yra įgyvendinima ir mūsų tikslai yra apibrėžimi bendrai, bendruoju būdu. Tokie suvestiniai tikslai. Tačiau daugiau, vis daugiau dėmesio mūsų taryba ir jos nariai skiria būtent šiam klausimui. Dėkoju. Ačiū per Vanšberės. Ačiū. Pone pirmininkė, jūs ketinate pinigų politiką sugražinti prie klasikinių tokių priemonių, kaip buvo ir pasakyta, ir apie ką jūs kalbėjote ir akcentavote atsakydamas į Pereiros klausimus. Ir aš turėjau jau galimybę iškelti tą klausimą, bet prie jo norėčiau sugrįžti, kalbant apie tikslus, kainų stabilumo tikslus, kurie dabar apibriešti Centrinio banko uh, dokumentuose. Daug dėmesio yra skiriama tam, kad reikalinga struktūrinė reforma ir prie to jūs grįžtate nuolatos. Tačiau šalia to dar yra ir kitų veiksnių tam, kad augimo rizika negrįžtų į ES ir Eurozoną ypatingai, ar tai būtų demografiniai, demografiniai iššūkiai, ar tai būtų našumo problemos, uh, Vėlgi tai yra susiję ir su valstybių narių vykdomomis struktūrinėmis reformomis. Visą tai vertinant, ar jūs nemanote, kad kai mes grįšime prie įprastinio pinigų politikos etapo, 2 procentų tikslas e, išliks toks pats e, tas, e, ir jo nekeisite? Ačiū. Man atrodo, kad aš ir anksčiau sakiau, kad du, šiuo einamoju momentu yra sudėtinga tiksliai įvertinti, ar per vidutinės ilgalaikės e, trukmės laikotarpį bus toliau, matysime stagnaciją ar tiesiog tik laikinai sum, sumažės mūsų augimo tempai. Tai, ką matėme per pastarosius šešerius septynerius metus, akivaizdu, kad potencialus augimas atsigavo po krizės. Tai reiškia, kad jis nėra visiškai įsišaknyjęs į tą žemiausią lygį. Bet aišku, yra tokių veiksnių, kuriuos jūs minėjote - demografiniai dalykai kurie, aišku, yra labai svarūs. Tačiau kita vertus turime ir skaitmenimo tendencijas ir turime technologinių pokyčių ir plėtros visur. Ir tai viena vertus gali didinti naštų, našumą ir tuomet tokios e, žiedinės stagnacijos variantas galbūt nebus toks tik toks pavojingas, bet e, kalbant apie infliacijos konvergenciją kaip vieną iš tikslų ir kaip mes būtent kalibruojame savo pinigų politikos situaciją. Viskas, aišku, priklauso nuo tvarios konvergencijos per vidutinį laikotarpį. Tai šiame kontekste jūs klausėte, ar 2 procentai yra vis dar mūsų tikslas. Per pastarusius keliarius metus, man atrodo, daugelis jūsų uždavėte man tą klausimą teikdami, kad galbūt vienas procentas jo pakaktų, ar kiti sakė, kad reikia trijų procentų. O atsakymas visuomet buvo toks. Pirmiausia, ne dėl tokio atsitiktinio mąstymo centriniai bankai visame pasaulyje 10-mečio pabaigoje apsistojo ties 2 procentais kaip tikslu. Yra daug priežasčių, kodėl tai buvo padaryta. Ir yra Tai ypatingai aktualu toje valiutos zonoje, kur palūkanų normos negali būti keičių, e, valiutų keitimo kursas negali būti kaitaliojamas. Ir jeigu padaromas kažkoks pakoregavimas šalyje, mažesnio infliacijos masto siekimas reiškia, kad tie pakoregavimai būtų dar sudėtingesni e, nei tuo atveju, kai yra aukštesnis infliacijos lygis. Taip pat labai sudėtinga kalbėti apie tai, kad, pavyzdžiui, keičiame tikslą tada, kai pasiekėme jo. Tai nebūtų lengva ir patikima tą daryti. E, bet aišku, yra ir rimtų priežasčių, kodėl kol kas mes net nepradėjome kalbėti apie tokį variantą, nes tai gali didinti neužtikrintumą ir sumažinti, paveikti lūkesčius. Taigi mes dabar norime uh, judėti į priekį ir kol kas mes tikrai nemastome apie tai, kad galėtumėme pakeisti šį 2 procentų tikslą. Ačiū. Taigi, baigiame pirmąją pinigų politikos dialogo dalį su ponu Dragė, Centrinio banko pirmininku. Ir aš manau, kad dabar norėčiau pabrėžti ir tikrai labai Jums padėkoti už paramą pinigų politikai. Ir par, parama, e, kaip jūs matėte, išsakė visos politinės frakcijos ir buvo pritarta jūsų šiandien išsakytoms mintims. Kaip sakiau, ir aš visiškai pritariu tam, kas buvo pasakyta. O dabar vieši klausimai su ponu Dragi kaip Europos sisteminės rizikos valdymo pirmininku. Kaip žinia, Tai yra institucija, kuri atsakinga už makroprudencinę finansinės sistemos priežiūrą ES. Ir ponė Dragi, ponas, Dra, ponas Dragi į mus kreipėsi kaip šios institucijos vadovas 17 metų Liepos mėnesį, 18 tikriausiai, čia bet nesvarbu, tikriausiai 18 metų Liepą. Ir turiu pasakyti, kad labai svarbu pabrėžti, kad parlamentas irgi dirba ties šiuo klausimu peržiūrėdamas ir ESA. Taigi, dabar žodis vėl ponui Dragi. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami ekonomikos ir pinigų komiteto nariai, antrą kartą kreipiuosi jūs kaip Europos sisteminės rizikos valdybos pirmininkas. Šiandien norėčiau susitelkti į dvi temas. Pirmiausia, pakalbėsiu apie SRB darbo rezultatus, kai kalbame apie komercinį nekilnojamo turto sektorių ir taip pat pakalbėsiu apie ESRB pasiūlymus dėl makroprudencinių priemonių taikomų draudimo įmonėm. Pradėsiu nuo komercinio nekilnojamo turto sektoriaus. Jis labai svarbus finansiniam stabilumui, ne tik dėl savo dydžio, bet ir dėl to, kad turi labai glaudų ryšį su finansinė sistema ir realios ekonomikos kitomis dalimis. Ir dėl šių priežasčių labai svarbu, kad makroprudencinė priežiūra užtikrinančios institucijos sektų situaciją, kas darosi komercinėme nekilnojamo turto sektoriuje. Šiandien ESRB skelbia monitoringo rezultatus šiame sektoriuje ir aš norėčiau pagrindinės tos ataskaitos temas apžvelgti. Daugelis bankų yra labai svarbus finansavimo šaltinis komerciniam nekilnojamo turto sektoriui, bet ne bankai ir tarptautiniai investuotojai vis didesnį vaidmenį vaidina šioje rinkoje. Draudimo įmonės, pensijų fondai, pensijų fondai ir investicijų fondai dabar turi daugiausia, didžiausią dalį eurozonos e, komercinio nekilnojamo turto akcijų. Ir tai turi tam tikrų pozityvių aspektų ypač dėl to, kad dalyjimasi bendra rizika, nes tą riziką galima išdalinti per įvairias įmonės ir šalis. Be to, jei atsitiktų kažkoks stresas, kažkokia bloga situacija šalies finansinėme sektoriuje, galimybė gauti finansavimą iš bankų ir iš kitų institucijų sudaro alternatyvą finansavimui. Ir to būdu galim taip paskatinti ekonomikos atsigavimą. Tačiau ta situacija, kurią aš tik apibūdinau, taip pat tai reiškia, kad yra nauji kanalai tam š, tiem neigiamiam pokyčiam komercinėme nekilnojamo turto sektoriuje, per kuriuos persiduoda ta bloga įtaka finansų sektoriui ir ekonomikai. Kai kurios nebankinės institucijos, pavyzdžiui, kaip atviri nekilnojamo turto investicijų fondai, tuo būdu gali patirti tam tikrą spaudimą ir būti priversti greitai pradė, e, pradėti pardavinėti savo turtą. ir užsienio investuotojai, jei kitose rinkose mm, situacija geresnė ir jie greičiau gali uždirbti, gali persiorientuoti į kitas rinkas. Užsienio investuotojai taip pat gali prisidėti prie to, kad komercinio nekilnojamo turto mm, situacija gali labiau sinchronizuotis su kitų šalių situacija ir tuo būdu padidėti globali rizika. Makroprudencinės priežiūros institucijos būtent ir siekia sumažinti tą pažeidžiamą situaciją, kai kalbame apie komercinį nekilnojamo turto sektorių. Trijose šalise priemonės orientuotos į skolintojus šioje srityje yra įdėktos, kai kurios valstybės turi makroprudencinius buferius, pavyzdžiui, sisteminės rizikos buferį ir e, kovos su cikliškumu buferį, kad būtų galima užkirsti kelią komercinio nekilnojamo turto sektoriaus pažeidžiamumui kalbant apie tai, kad ne bankų vaidmuo finansuojant tokį sektorių didėja, turim turėti galvoje, kad reikia atitinkamas makroprudencinės priemonės ne bankam numatyti. Ir ESRB šiandien skelbia būtent ataskaitą, kurioje kalbama apie tai, kaip draudimo įmonėm sustiprinti reguliavimo sistemą. Sveikas draudimo sektorius prisideda prie finansinio stabilumo, nes draudimo įmonės prisima riziką ir tuo būdu neleidžia kitiem ekonomikos veikėjam patirti didelių nuostolių. Tačiau draudimo įmonių elgesys gali savo ruoštų skatinti ir tam tikrą finansinės sistemos pažeidžiamumą. Taigi ESRB mano, kad makroprudencinės priežiūros institucijos turi turėti tinkamas makroprudencinės priemonės, kad galėtų sistemiškai spręsti čia galimas iškilti problemas. Ir čia pirmiausia dabar norėčiau apžvelgti, kokie yra pagrindiniai mūsų pasiūlymai. Pirmiausia, institucijos turi galėti numatyti kapitalo padidėjimą rinkoje ir dividendų ribojimą. Tai leistų padidinti draudimo įmonių atsparumą, jei ekonomikos situacija bus nepalanki. Taip pat turim neužmiršti, kad gali atsirasti tokia situacija, kad apsidraudusieji gali, daugelis apsidraudusiųjų tuo pačiu momentu gali nuspręsti atsisakyti draudimo. Taigi turime uh, tokiomis išskirtingomis situacijomis irgi turėti deramas apsaugos priemonės. Tai tuo būdu galima laikinai numatyti priemonės neleidžiančias tuo pat metu apsidraudusiesiems nutraukti savo kontraktų. Ir taip pat tarptų priemonių turėtų būti įvairūs reikalavimai, kurie leistų prisitaikyti prie ekonomikos e, cikliškumo. Paskutinį kartą, kai buvau pas jūs, mes kalbėjom apie panašią priemonę investicijų fondams. Taip pat labai svarbu, kad galėtume užtikrinti makroprudencinės priežiūros politikos nuoseklumą, panaudodami ir išplėsdami tam tikrų priemonių, kurios naudojamos bankų sektoriuje. Pavyzdžiui, kaip skolinimas užstatui ar komercinio nekilnojamo turto finansavimas. Užbaigdamas pasakysiu, kad čia dar mūsų laukia papildomi darbai, ypač turim pasižiūrėti, kaip derinti tuos instrumentus, e, kokias ribas jam nustatyti ir kaip įtraukti tuos instrumentus į dabar galiojančias taisyklės. ESRB toliau svarstys šiuos klausimus ir mes aktyviai dalyvausime peržiūrint mokumo antrąją direktyvą ir padėsime jūsų komitetui taip pat m, mm, nuspręsti, kokios taisyklės e, reglamentuojant draudimo įmonių sistemą ateityje turėtų galioti. Dėkui Jum už Jūsų pastabas. Iš tiesų, ši tema labai svarbi ir bus mūsų komiteto darbų centre. Mm, kaip minėjote, antroji mokumo direktyva, jos peržiūra mūsų laukia. Taigi dabar uh, kolegos gali klausti ponas Langė. Äh, Ačiū pirmininkė. Turiu klausimą apie pensijų fondus. Emir teisės aktų priimime, priiminėjime vykstant e, dėryboms ir trišaliam dialogui. Keletas gru, e, frakcijų pasisakė apie pensijų fondų dalyvavimą priežiūros veikloje, tačiau komisija yra prieš tai ir jau aštuoneris metus trunka dviejonės. Kalbame apie 3 milijardų eurų vertės uh, sumą, kurią iškilo pavojus trijose valstybėse narėse. Ir noriu pabrėžti, kad ECB dar nėra pateikęs konkrečios pozicijos šiuo klausimu. Taigi, ką Jūs manote apie pensijų fondų įtraukimą į EMIR išvestinių vartybinių popierių teisės aktą? Toliau. E, bendrosio, bendrosios sandorio šalis. Kaip su, dalyva, kaip su jų dalyvavimu? Kaip tos mm, bendrosios sandorio šalis bus tinkamai apsaugotos ir, prižiūr, ir prižiūrimos? Neturime to pereimo režimo ir E, Londonas ir toliau išlieka pagrindinių sandorio šalių veiklos centru. Toliau informacijos technologijų pažanga ir kibernetinių išpolių e, grėsmė ir rizika e, finansinėse rinkose. Matėme, kaip žmonės nukentėjo dėl COMEX sukčiavimų. Buvo E, buvo išplautos milijardinės sumos pinigų ir mes nesimėme prevencijų priemonių. Dėl pensijų fondo SRV yra pareiškusi, kad pensijų fondams nereikia taikyti išimties, kad jos turėtų būti įtrauktos į pagrindinio sandorio šalių teisės aktus. Toliau Brexitas. Brexito klausimų. Na, mes nesame darybų šalis. Uh, ir tikrai šis procesas yra labai sudėtingas ir atimiausiamis savaitėmis bus patikslinti kai kurie aspektai, todėl dar negalime pasakyti, kaip viskas vyks. Bet jeigu reikėtų bandyti spėti, kas artimiausioje ateityje mm, nutiks remiantis pastarausiamis tendencijomis, manau, kad abi šalis, abi pusės yra nusiteikę uh, padaryti viską, kad e, reali grėsmė finansinėms rinkoms netaptų realybę, tikra, kad ta grėsmė nesimaterializuotų. Pavyzdžiui, komisija neseniai aš, e, viešai pareiškė, kad, kad, kad imsis reikalingų politikos priemonių, kad tokia rizika neiškiltų į paviršių. Dėl jūsų paskutinio klausimo. Kaip žinote, Kiber, kibernetinis saugumas yra e, aktualija, kuri ku, susilaukia didžiausio dėmesio visur. Didžiojo dvidešimtuko šalis, negi didžiojo septintuko šalis neseniai padarė pareiškimus šią temą ir tai yra didžiausia galima grėsmė finansiniam stabilumui. Ir SRV šiuo metu e, veikia kaip institucija, kuris skatina diskusijas ir žinių bei informacijos mainus tarp valstybių narių. Dis, šiuose diskusijose daugiausia dėmesio suteikėme į silpniausias, labiausiai vie, pažeidžiamas vietas. Kalbame, svarstame silp, silpnasias vietas, kurias akcentuoja valstybės narės, komentuodamos prižiūrimų e, subjektų veiklą, taip pat atskiriame kokias, kokius metodus taiko valstybės narės, kad vertintų silpnasias vietas, nes valstybės vienod, žinau, skirtingai vertina, atlieka tos vertinimus ir teikia ne vienodas ataskaitas apie silpniausias grandinės dalis. Todėl dabar renkame informaciją ir bandome susidaryti vaizdą apie tai, kodėl silpnosios kokios yra silpnusios vietos ir kodėl dėl išpolių kibernetinėje erdvėje ta, ta mm, patiriama žala yra perdodama ir plačiai pasklinda. Ir tai bus mūsų e, diskusijų tema ateityje ir tikrai dar ilgą laiką, ateinančius kelis metus. Ačiū. Tikrai E, labai vertiname tai, kad po, po ECB pozicijos aptarimo dabar kalbame su tuo pačiu žmogumi apie SRV veiklą ir komisija neseniai mums priminė, kad e, ekvivalentiškumu grindžiami sprendimai gali būti pasitelkti prireikus ir tai žinoma sušvelnins situaciją, nes mums Bet mus reikės įvertinti, ar tokių priemonių pakaktų. Pažiūrėsime, kas nutiks. Pažiūrėsime, koks, kokie bus balsavimo bendruomenių rūmose rezultatai. Toliau per Vonžberiš. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs užsiminėte apie prekybinių, apie prekybinius aspektus. Burhartas Balcas rengė e, pranešimą šią temą. Iš tikrųjų, tai, tai susiję su palūkanų norma ir čia atsiveria e, neišnaudota niša. E, Kalbame apie finansinių rinkų veikėjus, kurie veikia šiuo pagrindu, bet ar jūsų nuomonė reikia parengti reikalingus aktus? teisės aktus ar tiesiog e, priežiūros darbą atlikti, vykdyti kitų lygmenių jūsų nuomonė. Ir jeigu reiktų keisti teisės aktus, man atrodo, iškiltų sunkumų, nes E, teisės aktai reglamentuojantis šiuos klausimus sutraukti į bankininkystės ryties įstatymus arba šešėlinę bankininkystę. Ir kalbant apie tai, ar jūs esate identifikavę valstybių sąrašą, kuriuose tokios nišos atsiradimas būtų naudingas. Taip pat jūs kalbėjote Jūs kalbėjote ir apie draudimo sritį. Ar Jūs manote, kad šią sritį reikia e, nagrinėti atskirai? Ar reikia laukti SRV rekomendacijų pasirodymo šią temą? Ar Jūs sakytumėte, kad tą klausimą, Jūsų nuomonė, reikia tą klausimą nagrinėti kitame kontekste? Atsakydamas į antrą jūsų klausimą, apie riziką susijusią su e, privačiu nekilnojamo turto sektoriumi. Aš jau sakiau, atsakinėdamas klausimą anksčiau, kad tas sektorius nusipelno ypatingo dėmesio. Reikia stebėti į silpnasias vietas, kurias aptikome keliose šalise. Tai, kad investuotojai ieško e, aukšto pelno ir Būtent todėl nekilnojamo turto vertinimo samatos yra nepaprastai didelės, ypač pirminėse rinkose. Ir paskui būna sunku juos perkainuoti. Ir tai apsprendžia galimų didesnių sukretimų riziką didesnė. Iš tikrųjų, bankai su šia rizika susiduria bet labiau nebankinės institucijos susiduria su ją. Ir klausimas, kaip tos nebankinės institucijos susiję su bankininkystės sistema bei per bankininkystės sistemą su realia ekonomika. Būtent todėl SRV ir, manau, visos institucijos atsakingos už protingo rizikos ribojimo taisyklės, visos kompetitingos institucijos valstybėse narėse, uh, turėtų galėti naudotis priemonių įrankių dėžute, platesnė dėžute, kuri apimtų daugiau nei vien bankininkystės sektorių, kuri apimtų ir neban, nebankinės institucijas. Taip pat reikėtų atidžiau stebėti tos investuotojus, jie turėtų būti labiau matomi, kad turėtume daugiau informacijos apie nebankinių institucijų susitikimą susijimas su bankinėmis institucijomis. Kitaip sakant, reikia dirbti ir nebankinių institucijų atžvilgių, kad apsisaugotume nuo staigaus kokio nors, kokios nors e, rizikos iškilimo. Atsakydamas konkrečiai į jūsų klausimą apie teisės aktus reglamentuojančius e, nuomą. SRV kol kas nesidomėjo šią sritimį, bet jeigu aš e, tokią informaciją e, aptiksiu, aš jums ją perduosiu raštu. Kai kalbėjau apie e, įrankių dėžutės išplėtimą ir būtinybę apriepti nebankinės institucijas, tas pats pasakytinė ne ir kalbant apie draudimo sektorių. Taigi šiuo klausimu aš su jumis sutinku. Ir čia galima nuveikti daugybę dalykų, bet šiuo antru atveju užduotis yra lengvesnė, nes draudimo sektoriuje įmonių skaičius, kurioms galiotų ta makroprudencinė rizikos ribojimo politika yra labai aiškus. Tai jūs, ar jūsų nuomonė ESRV turėtų imtis, turėtų užsiimti makroprudencinių rizikos ribojimų? Jeigu taip, tai tuomet ESRV e valdybos sudėtis nėra tinkama tai užduočiai. ESO yra, kaip institucija yra e SRV dalis. E SRV nėra ta institucija, kuri priima sprendimus. jūs numatėte tokią SRV struktūrą, kad jie galėtų naudotis negreštąją gale informacijos e, pranešimų komunikatų pagrindu ir būtent per tokią politiką naudotis našesnėmis priemonėmis, kad e, padėtų paskatinti reikalingus politinius sprendimus kai kuriuose šalise. Aš nemanau, kad SRV turėtų būti sutiktos priežiūros galios arba galimybė užsimti protingo rizikos ribojimu. EJOPA turėtų tuo užsimti. Tai būtų ta institucija, kuri natūraliai galėtų imtis tokių užduočių. Ačiū toliau Ramon Tremosa. Ačiū pirmininkė Dragė, turiu porą klausimų. Jūs kalbėjote apie nekilnojamą į turtą. Aš turiu klausimą apie toksiškas paskolas, nes tos blogos paskolos yra paskutinio nekilnojamo turto burbulo rezultatas. Kaip žinote, komitete svarstome e, pas, teisės akto pasiūlymą dėl tų toksiškų paskolų reglamento. Taryba jau pasiekė bendros pozicijos šiuo klausimu. Atrodo, kad vyks nagrinėjimas, tolesnė nagrinėjimo etapai. E, taryba siūla, siūlo e, tra, taikyti vienodą tvarkaraštį visoms finansinėms institucijoms, kad būtų sukurtas reikalingas apsauginis tinklas. Ar jis, jums nekyla, nekelia. Uh, susirūpinimo tai, kad e, iškyla asimetrinių sukretimų grėsmė, jeigu ta apsauginė sistema nebus simetriškai sukurta. Kitas klausimas, kuris svarstume pastarosiomis savaitėmis komitete dėl e, žlugsenčių arba tikėtina žlugsenčių institucijų, bankų. Ypač svarstumas banko populiar atvejis ir bandant, bandoma išsiaiškinti, ką, ką reiškia apibrieštis ar, tikėtina žlugsantis arba žlunkantis bankas. Prieš mėnesį e, buvo iškelti labai sudėtingi klausimai. Ir kai ponia Nuipas mus lankėsi praėjusią savaitę, ji atsakė, kad jos nuomonė egzistuojanti apibrieštis yra pakankamai aiški. Ar, ar jūsų nuomonė žlungančio arba tikėtina žlungsiančio banko apibrieštis yra pakankamai tiksli? Ačiū. Į antrą jūsų klausimą man lengviau atsakyti, kad ir ką pasakė ponia Nuipas, ji teisi. Ji yra atsakinga už šią instituciją ir jeigu jis sako, kad apibrieštis yra tinkama, tai aš jai pritariu. Kitas klausimas. Ką jūs turite omeny tą backstop, turėdami backstop sistemą, apsauginę sistemą ir kalbėdamas apie mm, blogas paskolas? Pradėsiu nuo geros žinios visų pirma pasiekta pažangos mažinant blogų paskolų kiekį. 2015 buvo 5,7 procentai, o 2018 antrajame ketvirtyje jų buvo 3,6 procentai. Taigi jūs, jų kiekis sumažėjo, bendras kiekis, bet su blogomis paskolomis blogai yra tai, kad tie bendri skaičiai mažai ką atskleidžia. Uh, bendrais bruožais mums pavyko suma. Yra tendencija, mažėjimo tendencija e, visose bankuose ir visų rūšių ir dydžių bankuose tokių paskolų kiekis mažėja. 2018 e, ketvirtyje e, paskolų ir turto santyk, santykis buvo 46 procentai. Taigi, E, pažangos pasiekėme, bet problema neišspręsta dar. SRV aktyviai dirbo šioje srityje ir parengtas tikrai geras dokumentas šiuo klausimu. Man atrodo, jį paskelbė patariamasis kom, mokslininkų komitetas parengė, paskelbęs dokumentą dėl blogų paskolų, svars, nes jis svarstė makroprudencinį požiūrį į šį aspektą. Taigi mes toliau tęsime darbą šiuo klausimu, toliau dedame pastangas, bandydami išsiaiškinti, kokią grėsmę, kokią riziką tai kelia. Žinoma, tai yra uh, balastas bankų sistemoje. Jeigu nebūtų blogų paskolų arba jeigu jų kiekis, bendras kiekis būtų mažesnis, bankų sistemos siūlomi kreditai, na, jų būtų daugiau ir, ir siūlomi kreditai būtų siūlomi atsakingiau ekonomikai. Šalis bando sieti pažangą blogų paskolų mažinime su pažanga bankininkystės sąjungos kūrime. Kitaip sakant, viena iš rizikos mažinimo priemonių, dėl kurių daromas, yra susijusi su blogomis paskolomis. Ir kalbant apie blogas paskolas, mes išsikėlėme kiekybinius tikslus dėl jų mažinimo ypač jeigu būtų susitarta dėl žingsnių link bankininkystės sąjungos. Man atrodo, kad iki šiol pastango šią srityje susilaukia paramos. Ne, nemanau, nežinau, ar absoliučių kiekybinių tikslų patvirtinimas būtų tinkamas sprendimas. SSM pabandė vertinti prognozes ir lūkesčius, kalbėdamasi su atskirais bankais. E, nežinoma, dialogas apima dvi šalis, taigi buvo bandoma išsiaiškinti, kokie yra konkrečių bankų tikslai ir lūkesčiai. ar, ka, ar tie skaičiai vertės minimos vykstančiose dėrybose yra nerealistiškos? Na, aš taip nemanau. Ačiū. And, um, actually... Dėkoju. Ir taip mes dirbame ties šiuo, šiais darbais, numatydami atitinkamus terminus, pakeitimus greitai aptarsime. Ir pano Tremozos klausimas, aišku, buvo susijęs su tuo, kad pirmojo ramšio nuostatos gali reikšti procikliškus šokus. Ir dėl, to dėl tos priežasties gerai, kad taryba ir mes parlamente bandome iš esmės didinti tuos rezervus, bet ne per daug, nes tai gali sukurti problemų dėl procikliškumo. Dėl to aš manau, kad tai turi būti efektinga, bet pirmojo ramšio nuostatų reikės suderinti. O dėl antrojo ramšio čia viskas, aišku, priklauso nuo padėties dėl institucijų ar institucijų padėties ar konteksto. Ponas Langenas. Ačiū dar kartą norėčiau bendro pabudžio pastabą išsakyti. Man atrodo, kad labai liūdna ir net nepriimtina, kad tiek nedaug kolegų dabar dalyvauja šiuose klausimuose. Vyksta pinigų politikos dialogas su Centrinio banko pirmininku. Ta dažnai sakau, nes manau, kad tai yra beprecedentiška. Aš visuomet dalyvauju komiteto posėdžiuose, gal kelis kartus praleidau posėdį. Uh, bet e, daugelie, kur dalyvavau, nemačiau anksčiau, kad taip mažai būtų atėję kolegų. Bet turime pamastyti ir apie tai, koks yra dabar laikmetis, bet aišku, tai nėra pasiteisinimas, kad Centrinio banko pirmininkas kreipėsi į tušę salę, bet norėčiau grįžti prie savo klausimo. Rizikos vertinimas, kalbant apie valstybės skolą. Aš žinau, kokia čia yra rizika. Jeigu kalbame apie tam tikrą rizikos lygį, tai bankų sistema gali susidurti su problemomis, gali iškilti ir palūkanų normos, ir bankų sektorius, aišku, gali tuo pasinaudoti, bet kita vertus, bent jau dešimt metų vyksta diskusijos Bazelio komitete apie tai, kad reikia bankus atskirti nuo valstybės. Ir jūs ėmėtės tam tikrų priemonių Europos pietuose valstybės skolos dalis išaugo. Ar jūs nemanote, atsižvelgiant į visus privalumus ir trūkumus, kokia jūsų manimų būtų čia išeitis, kad būtent valstybės skola nebūtų siejama su, ta, su tomis rizikomis? Jūsų paskutinis klausimas buvo Ar yra koks tai pasiūlymas, ar kokia tai išeitis iš tokios situacijos, kokią dabar matome, kai yra sunkumų dėl to, kad yra nerizikos vertinimas ir tokios, tokio rizikos vertinimo padariniai. Ar jūs matote galimybę parengti tokią priemonę per ilgesnį, ilgesnio laiko perspektyvą? Kokie čia būtų galimi variantai ir sprendimai? Ačiū, esate teisus labai ilgai trūko diskusijos Bazelio komitete apie tai ir galiausiai Bazelio komitetas nusprendė nieko nedaryti. Todėl, kad valstybės skola yra traktuojama skirtingai skirtingose pasaulio vietose. Likusiose pasaulio dalyse e, valstybės skola yra nesėjama su rizika arba laikoma, kad ji yra nesusijusi su rizika ir bankai dėl to neprivalo sverti rizikos tokiu atveju. Aišku, priežastis čia yra ta, kad centrinis bankas visuomet gali atspausdinti pinigų ir tokiu būdu paremti vyriausybės skolą, kai ateina tam laikas. Tokia yra daroma iš prielaida. Ar ji tiesa, ar tas yra daroma, čia jau kitas klausimas, bet tokia numanoma prielaida yra daroma. Mūsų atveju, eurozonos atveju, mes supratome, kad valstybės skola nėra visiškai be rizikos Taigi, ta prasme, apsvarstyti tai bankų portfelyje kaip rizikingą dalyką yra tokia galimybė. Tik tai klausimas, kaip mes tą darysime. Ir Centrinio banko nuomonė nėra paprastas šitas atsakymas, nes akivaizdu, kad bandoma tą daryti per kainų priemonės, kainų svertus, bet ne per kiekybinės lubas. Tuo pat metu buvo tai aptariama ir Bazelio komitete, būtent aptariamos buvo vienodos sąlygos. Jeigu mes Eurozonos bankų ar visų ES bankų, reikal, bankų reikalaujame, bankus reikalaujame sverti riziką, mes investuojame į kažkurį tai turtą ir ta investicija yra brangesnė nei kai bankai nei bankams, kurie yra kitose pasaulio vietose. Taigi mes čia ir aptarinėjome dėl to tas, tą vienodų sąlygų klausimą. Bendrai kalbant, aš manau, kad čia šiuo atveju veiksmai galėtų būti gan jautrus galimo finansinio stabilumo prasme, nes tie veiksmai, kurie atliekami įvairiose eurozonos vietose ar valstybėse narėse, tarkim, tačiau tai turėtų būti ir bendro paketo dalis. Kai, pavyzdžiui, jeigu yra prarandamas lankstumas, tuomet e, bankų sistema gali, nu, kai bankų sistema paremia skolas ir deficitus, tuomet tai gali turėti įtakos kitoms paketo dalims, stiprinant pinigų ir ekonomikos sąjungą. Taigi, aišku, objektyviai tokia diskusija yra labai sudėtinga. Ir be kita ko yra ir kitas čia variantas. Pavyzdžiui, kai šalis išverčia pilvą, taip sakant, tai nesvarbu, ar bankas turi daug valstybės skolos. Visi bankai faktiškai irgi žlunga nesvarbu ar jų portfelis, e, obligacijų portfelis didelis ar ne. Taigi čia visi yra tie elementai, dėl kurių diskusijos yra aktualios, mes turime apie tai kalbėti, nes valstybės obligacijos tikrai nėra visiškai be rizikos, bet tuo pat metu viskas yra labai kompleksiška. Bet mes, aišku, negalime jokių būdų ignoruoti realybės. Dėkoju, tikrai čia labai sudėtingas klausimas, turint omenyje ir tai, kad pagal reglamentą bankai turi turėti savo balansuose nerizikingo turto. Taigi, jeigu mes e, čia kalbame apie alternatyvę rizikingą turtą, tai esame vienintelė jurisdikcija pasaulyje, kuri neturi tokio reikalavimo dėl nerizikingo turto. Tai čia kyla iš tikrųjų problemų. Problema ir ta, kad mes kaip ir tai, kam dabar numatėme, yra šiek tiek, šiek tiek prieštarauja tam nerizi, to nerizikingo turto savokai. Tai čia, aišku, reikia kalbėti apie platesnį kontekstą ir paketą. Pirmas šperis. Ačiū penktą kartą, bet jau paskutinį kalbėsiu ir užduosiu Jums klausimą. Pone pirmininkė, Jūs tam tikrą prasme kalbate apie makro rizikos priežiūrą ir kaip Jūs žinote, šiandieną tos rizikos Kalbant apie jūsų abės, abiejas pareigybės, aš kaip bendra pranešėja dėl šios priežiūros mechanizmo, aš norėčiau paklausti, kaip jūs vertinate dabartinio valdymo sistemą ir tai, kad yra naudojami ir mokslininkų patarimai, mokslininkų komitetai dirba, kurie prisideda prie jūsų darbo, prie jūsų mm, valdymo funkcijų ir taip pat vyksta dialogas tarp Centrinio banko ir mm, rizikos vertinimo mechanizmo e, valdybos. Ir e, kalbant apie tą makroekonominę riziką, ištikus kriziai visi supratome, kad tai, ką jūs kalbėjote, pažiūrėjau, apie draudimo sektorių, tikrai tuo metu bankų sektoriui to irgi labai trūko ir ta priežiūra buvo reikalinga bet taip pat nebuvo ir bendros tokios e, rizikos vizijos. Taigi šią prasme aš norėčiau jūsų paklausti, kalbant bendrai apie valdyseną ir tai, kokį poveikį pinigų sąjungai daro tai, kad yra ar nėra tos makroekonominės rizikos bendrosios vizijos. Aš visiškai, visiškai su jumis sutinku. Ir viskas daroma čia palaipsniui. Pirmiausia, įvertinkime tą darbą ir valdybos, valdybos darbo pastaraisiais metais. Tai, ką matome šiandieną, tai yra pokalbiai. Ir taip, mes dirbome gerai, aš galbūt čia vertinu šiek tiek. Um, vienašališkai, bet tas darbas tikrai buvo labai efektyvus, identifikuojant riziką, pažeidžiamas sritis ir rekomendavome ir veiksmus, kurių reiktų imtis. Taigi didelė dalimi mes atlikome tas funkcijas, kurios mums buvo patikėtos prieš keliarius metus. Tada prieš keletą metų, man atrodo, buvo iškeltas klausimas dėl potencialaus interesų konflikto. Uh, tarp valdybos ir Centrinio banko pirmininko kaip vienos mens. Tai aš tikrai nematau jokių interesų konflikto apraiškų. Ir aš domėjausi ir tikrai niekas irgi negalės pasakyti, ar, kur čia galimas interesų konfliktas. Priežastis ta, kad tam tikra prasme tai yra logiškas dalykas, ne, nes makroprudencinė politika papildo pinigų politiką. Niekuomet tos politikos nesikerta. Juolap kaip sureaguoti į tai, kas dažnai yra sakoma, kad mažos palūkanų normos yra finansinio nestabilumo sėklos, kurios prailgina didelio likvidumo laikotarpius ir tai galėtų būti tiesiog kitos finansinės krizės pradžia. Mūsų atsakymas, mūsų valdybos atsakymas visuomet tas pats. Aš nemanau, kad pinigų politikos pakeitimas dėl to būtų prasmingas, nes tokiu būdu tiesiog būtų keliam, keliamas pavojus atsigavimui ir būtų didinama finansinio stabilumo rizika toje zonoje. Taigi atsakymas čia būtų perimti reikiamą makroprudencinę politiką, kuris spręstų tą rizikos problemą. Pavyzdžiui, kaip makroekonominė politika papildo tuos dalykus. Čia yra, nėra, nėra jokio interesų konflikto. Ir priešingą atveju čia yra tam tikra sinergija, apie kurią jūs irgi kalbėjote savo klausime. Taigi aš nemanau, kad aš turėčiau kalbėti apie valdyseną, nes akivaizdu, aš esu tos valdysenos dalis. Jeigu man reiktų pateikti savo nuomonę apie tai, tai aš sakyčiau, kad e, valdybos darbas ir valdymas e, veikia. Mes esame tie, kurie valdybos nariai, pavyzdžiui, nemano, kad reiktų valdymo sistemą keisti. Aišku, tobulinti galima ir atskaitomybę, ir pasitikėjimą, ir skaidrumą, ir ataskaitų rengimą. Mes esame pasirengę atlikti tuos patobulinimus. Tačiau, mano manimu, nereiktų nueiti tokiu keliu, kad būtų valdybos nuomonė ir pluralizmas nutekėtų į išorę, nes tada natūraliai išryškėtų skirtingos nuomonės ir tokiu būdu tai pakenktų abiejų institucijų reputacijai. Aš norėčiau pridurti, kad visiškai pritariu Werner Lange nuomoniai, kad tai yra absoliutus skandalas, kad nėra mūsų daugiau šiandieną šiose diskusijose. Aš manau, kad mes kartu dalyvavome, kai buvo nuspręsta dėl to pinigų politikos dialogo. Pirmą kartą matau tokią situaciją, žinau, kad kolegos skundžiasi dėl to, bet tikrai nepakanka. Negalime su tuo taikstytis. Ačiū. Aš visiškai pritariu ir aš norėčiau galutinį klausimą dar užduoti. Nes mes numatome riziko šaltinius bandome juos išvelgti, čia dabar keistamėsi nuomonėmis, kalbėdami apie draudimą ir kalbėdami apie valstybės skolą ir blogas paskolas ir kitus dalykus. Tai norėčiau paklausti, atsižvelgiant į tai, kad matome iš kitos Atlanto vandenino pusės irgi remiantis vėlgi tam tikrų teismų, teismų sprendimais, nuosprendžiais būtent, kad skolinimas ir nauji produktai dėl kurių ir kilo iš dalies finansinė krizė, yra vėl naudojami. Tai kaip jūs tai vertinate? Ar mes kitoje, būdami Atlanto vandenų pusėje, įvedę savo tas taisyklės, dabar jau galime jausti saugus? Ar mums reiktų labai taip atidžiau pažvelgti į bankų turto, turtą ir buhalterinės ataskaitas ir kiek tai susiję yra su bankų sektoriuje ir tai, ką mes darome ir ką jūs darote valdyboje, ar to pakanka, ar reiktų ir kitų sričių riziką pasverti atidžiau ir atsargiau praėjus dešimčiai metų po Lehman Brothers žlugimo. Ačiū, ponė pirmininkė. Per pastarosius keliarius metus matėme, kad einama priešinga kryptimi kalbant apie reguliavimą kitose jurisdikcijose. Kitaip tariant, buvo judama dereguliavimo link tam tikrose jurisdikcijose. Ar tas buvo daroma įstatymais, ar tas buvo daroma keičiant e, reglamentus, taisyklės ar priežiūros sistemą, ar vienu atveju, apie kurį jūs kalbėjote, tas daroma teismų sprendimais. Ir aš čia turiu omenyje vieną teismo sprendimą, kur kalbama apie rizikos sulaikymą e, vertybiniuose popieriuose ir jų produktuose. Toks yra faktas ir mes matome, kad tie naujausi produktai, kurie nėra dažnai minimi po finansinės krizės - SLO, CDS ir CDO, tai dabar jie dažnai vėl minimi. Ir čia mums, sėdint kitoje Atlanto pusėje, mūsų jurisdikcijoje, pavojus yra tas, kad kai ieškoma ir siekiama pelno, mes tarsi kartojame tą elkseną, kuri yra būdinga finansiniai kriziai. Pavyzdžiui, per daug e, vienetų yra bankų, ne bankų, kurie siekia pasipelnyti ir tada investuoja tuos toksiškus e, produktus ir turtą. Ir galiausiai Tai ir yra tas pirminis krizės variklis, kuris, kurį matėme ir Europoje. Ir toks yra pavojus. O šiuo konkrečiu atveju, šiuo konkrečiu momentu, daug tos rizikos ir daug susijusios su tais naujais produktais, daug ką daro čia ne bankai, ne bankinės institucijos. Ir čia yra dar viena priežastis, kodėl reiktų mums labiau padaryti matomą ne bankų sektorių, tam, kad mes išplėstumėme tą įrankių dėžutę, kalbant apie makroprudencinės priemonės taikomas ne bankų sektoriui. Ir taip pat, kad galėtumėme geriau prižiūrėti savo bankus, jų norą turėti tokio turto, kad mes patikrintumėme, ar ta rizika netampa uh, per didelė ir ar tai jau turėtų mums kelti nerimą. Dėkoju. Ačiū. Man atrodo, kad tai buvo vienas įdomiausių tokių keitimųsi nuomonėmis, kiek mes jų turėjome apskritai. Tai tikrai labai apmaudu, kad daug kolegų mane, kad jų kita veikla yra svarbesnė Nors visi esame išrinkti politikai ir suprantame, kaip kartais viskas vyksta ir kaip sudėtinga kartais būti namuose svarbiais momentais, tačiau man atrodo, kad dauguma klausimų, kuriuos aptarėme, yra iš ties labai svarbus. Ir aš tikiuosi, kad turėsime laiko kitą kartą, kitoje kadencijoje aptarti tai ir prisidėti prie to, kad būtų išvengta rizikos, nes ėmėmės tikrai daug pastangų po finansų krizės, kad e, taptumėme atsparesni, sukurtumėme atsparesnį reguliavimo pagrindą, aišku, yra spragų ir visas tas svarbus darbas mūsų ir buvo susijęs su tuo, kad tos spragos būtų užpildytos ir rizika būtų mažesnė. Tai yra labai svarbu. Dėkoju už tai, ką jūs pasakėte ir ką papasakojote kaip valdybos pirmininkas ir banko pirmininkas. Ir dabar baigsime šias diskusijas, trumpą pertrauką, sugrįšime 6 valandą, kai aptarsime PVM. -ą. Ir tada laukia dar bendras posėdis su biudžeto komitetu. Ačiū. Ačiū.